który przedstawi nam aktualne informacje na temat przeglądu polityki w dziedzinie praw człowieka oraz wypowie się również w sprawie postępów, jeżeli chodzi o European Endowment for Democracy. Pakalbėsime apie žmogaus teisų politikos peržiūrą, taip pat ir apie demokratijos skatinimo fondą. Taigi sveikinu atvykusius į mūsų posėdį, kolega Macijai Popovskiai, jau antrą kartą jūs sutikote dalyvauti mūsų posėdėje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šios dienos informacinis klausimas e, trumpas. Tiesiog mes atsakysime į jūsų parlamentarai klausimus, o po to išsamios diskusijos vyks tik tai po to, kai bus pristatomas tekstas, pats dokumento tekstas, kurį pristatys pati uh, išorės veiksmų tarnybos vadovė ir tai įvyks Strasbūro sesijoje gruodžio mėnesį. Spalio mėnesį, tai yra 27 dieną, susitikome su kolege Arno, jinai yra atsakinga IRD e už demokratijos ir žmogaus teisų plėtojimą. Ir taip pat su išplės, tos sudėties prezidiumų susitikome ir gavome informaciją, kad pagrindinės šio naujo dokumento tezės bus pristatytos gruodžio mėnesį. E, baronienė Ešton pateiks šitą informaciją. Ir Šitas e, pranešimas bus aptarinėjimas ir vėliau, žinoma, po to, kai jam pritars taryba, komisija, išorės veiksmų tarnyba. Ir mes aptarsime taip pat e, šitą naują dokumentą kartu su atitinkamu pranešimu, kuris bus parengtas 2012 metais. Taigi, dabar aš norėčiau suteikti žodį kolegui Popovskį ir informuoti apie darbus po to, kai įvyko konsultacijų raundas. Taip pat norėčiau informuoti mus apie tolesnius veiksmus, rengiantis priimti komunikatą. Išplėsto prezidimo posėdėje spalio 27 dieną ponia Loch Bila atsižvelgė į pranešėjo nuomonę ir parašė kreipimasi baroniniai Ešton, pateikdama įvairiausių pasiūlymų dėl žmogaus teisų padėties gerinimo. Aš norėčiau pacituoti keletą epizodų iš šio laiško. Šitas laiškas yra labai svarbus mūsų posėdžiui. jo nereikėtų traktuoti kaip mūsų diskusijos parlamente pakaitalą. Tai yra tik tai pradinė parlamento reakcija į išorės veiksmų taryboje, tarnyboje rengiamą dokumentą. Taigi dabar norėtume gauti informaciją apie dėrybų eigą, steigiant demokratijos fondą Radoslav Sikorski praėjusį trečiadienį pasakė, kad jis esas įsitikinęs, jog bus suraktas politinis e, konsensusas išorės veiksmų taryboje. Mums būtų įdomu sužinoti, kaip situacija atrodo dabar, ar pasistumėta darybose į priekį, ar apskritai tas optimizmas yra e, pateisinamas iš tikrųjų, ar darybos galės būti užbaigtos iki gruodžio vidurio. Taip pat norėtume sužinoti apie šio demokratijos fondo steigimo tolesnius žingsnius. Taigi, Popovskim žodis. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė, ger... dėkuoju už tai, kad jūs pakvietė atvykti į jūsų komiteto posėdį. Jeigu leistumėte, tai aš norėčiau kalbėti anglų kalbą, kadangi aš parengiau informaciją anglų kalbą, o aš manau, kad vertėjai iš, išvers mano pranešimą į kitas kalbas. Ponios ir ponai, dėkoju už galimybę. aš norėčiau informuoti apie žmogaus teisų padėtį šiuo metu. Šitas procesas yra pakankamai sudėtingas. Vyriausioji įgaliotinė, kaip ir planuota, pristatys savo idėjas gruodžio plenarnėje sesijoje. Ir ji pateiks savo idėjas apie strategiją, kaip užtinkti žmogaus teisės ir demokratiją ateityje. Šitos svarbios diskusijos įvyks gruodžio 13 dieną Strasbūrė. Mes puikiai žinome prieš istoriją. Šiuo metu mes dabar rengiame pasiūlymus diskusijoms, tačiau prieš tai reikėjo gauti įvairių suinteresuotų šalių nuomonę parlamento nariai nuo pat pradžių buvo įtraukti į šitą apmąstymų procesą ankstesnis pirmininkas 2010 m. Liepos mėnesį dalyvavo atitinkame forume, kuris parengė atitinkamas rekomendacijas e, peržiūrai. Po to įvyko daug neformalių, neoficialių susitikimų su e, parlamentarais. Mes gavome laišką iš ponios Lockbiller ir vicepirmininko Skoto, kurie įnešo didelį indėlį į šį procesą. Vyriausiai įgaliotinė tikisi, kad ji galės pateikti oficialią e, savo idėjų versiją dėl e, žmogaus teisių dokumentų peržiūros. Tai vyks gruodžio mėnesio plenarnioje sesijoje. E, žinoma, sesijoje bus plačiau diskutuojama Tai buvo nuspręsta pirmininkų suėgoje. Tačiau aš norėčiau Jūs informuoti, kad daug svarbių dalykų, kuriuos Jūs išryškinote, keičiantis nuomonėmis su išorės veiksmų tarnyba, bus įtraukti į mūsų pasiūlymą. Labai aiškiai bus pasakyta apie e, žmogaus teisų universalumą ir e, matomumą, taip pat sustiprinamas valstybių narių vaidmuo iš tikrųjų viską, ta strategija turėtų būti nuosekli, taip pat yra išryškinama labai svarbi pilietinės visuomenės e, specifinis e, pilietinės visuomenės vaidmuo ir taip pat. Taip pat išorės veiksmų tarnybos e, vaidmuo yra pabrėžimas. Aš Puikiai suprantu, kodėl jūs pabrėžėte šio klausimo svarbą, kadangi mūsų e, kvalifikuoti e, diplomatai turi įnešti savo indėlį, siekiant užtikrinti demokratiją, žmogaus teisės. Taigi visi šitie dalykai buvo parengti atsižvelgiant į konsultaciją su parlamentu pono Howards pranešimas bus e, pristatytas ir taip pat bus pristatytas e, pranešimas apie tai, kas naujo yra žmogaus teisų strategijos dokumente. Mes e, kalbėjome su pilietinės visuomenės atstovais, taip pat ir gegužės mėnesį vyko politikos ir saugumo komitete, taip pat kohom darbo grupėje vyko susitikimai ir mes gavome iš įvairiausių ministrų e, pasiūlymų raštu. Pilietinė visuomenė taip pat e, pateikė svarių pasiūlymų visų pirma 2010 m. rekomendacijas 2010 m. nevyriausybinio organizacijų forumui, taip pat e, tų skėtinių organizacijų atstovai pateikė savo pasiūlymus dėl nevyriausybinio forumo, kuris, atrodo, įvyks kitą savaitę. Ir galiau, galiausiai diskusijos tęsiasi, e, keičiantis nuomonė su komisijos tarnybomis, kadangi daug kompetencijų yra suteikta komisijai, jos tarnyboms, pavyzdžiui, generalinis vidaus reikalų e, direktoratas ir teisingumo direktoratas yra įtraukti į šios procesus po diskusijų e, gruodžio mėnesį parlamente mes tęsime diskusijas Atsakydamas į klausimą, kurį pateikė ponia Lockbiller ir Albertini, turėčiau pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė yra pasirengusi pateikti savo mintis idėjas gruodžio mėnesio sesijoje. Taigi tokia dabartinė situacija, e, rengiantis žmogaus teisų dokumentų peržiūrą ir politikos peržiūrą dėl demokratijos lygio. Labai svarbu palūkėti, ką pasiūlys komisija valstybėms narėms. Žinoma, dar įmanoma susitarti su valstybėmis narėmis politinių lygmenių dėl demokratijos fondo įsteigimo. Tai turėtų įvykti kitoje užsienio reikalų taryboje, tačiau žinau, kad valstybėms yra iškilę pakankamai daug abejonių, tačiau tai nereiškia, kad situacija yra dramatiška, viskam reikalingas laikas. Ir mes kitą savai, kitais metais pratęsime savo veiklą, dėsime pastangas kad iki 2012 metų vidurio šitas fondas būtų įsteigtas. Žinau, kad AFET komitete šitas klausimas bus svarstomas, bus rengiamos rekomendacijos tarybai. Mes palaikome kontaktus su pranešėju ir šešėliniu pranešėju ir iš anksto laukime parlamento pasiūlymų. Žinoma, mes laukime ir kritinių pastabų, kad ne nevyktų jokių nesusipratimų, kadangi parlamentas turėtų turėti galimybę kontroliuoti fondus, kurie yra įsteigiami ES. Aš tikiuosi, kad kartu su komisija mums pavyks pateikti pasiūlymus dėl šito demokratijos stiprinimo patikos fondo. Uh, tai yra ES ir ES atskiros narės galės įnešti įnašus į šitą fondą, tačiau atitinkama valdysena taip pat turėtų būti numatyta. Aš manyčiau, kad ir parlamentas, ir komisija turėtų užtikrinti strateginę šio fondo veiklos kontrolę. Tai nebus nauja finansavimo priemonė, nei nauja institucija. Tai tiesiog bus fondas, kuris bus finansuojamas da, iš dalies iš ES biudžetų, tačiau ne vien tik tai iš ES finansų. Šitas fondas turėtų teikti paramą demokratijos srities e, veikėjams, organizacijoms, E, e, rytų Europos valstybėse ir žinoma, šitas turi, fondas turės padėti įgyvendinti atnaujintą ES rytų kaiminystės politiką. Dziękuję bardzo serdecznie e, panu sekretarz. Dėkoju ponui Popovskiui. Dabar dar trumpai šiek tiek informacijos. Gruodžio 8 dieną AFET komitete vyks diskusijos dėl šio pranešimo. Ir man atrodo, kad tai bus taip pat gera proga pratesti debatus. Du kalbėtojai norės pasisakyti, ponas Povus, prašom. I welcome Mr. Popovsky's uh, presentation. Labai džiaugiuosi, kad ponas Papovskis dalyvauja šiame posėdėje. Mes viduje kalbėjome parlamente, tarpusavyje kalbėjome šio klausimu. Taip pat kalbėjome ir su šios veiksmų tarnybos atstovais. Manau, teisinga būtų pasakyti, kad kad trūksta aiškumo, kaip šitas procesas toliau vykt. Buvo įvairių sunkumų. Bet mes esame dabar ten, kur esame ir motivacija vykdyti nebiurokratišką procesą yra labai didelė. Mes norime užmėgsti dialogą su žmogaus teisų organizacijomis. Tikrai motivacijos netrūksta, bet reikia pripažinti, kad trūksta aiškumo. Ir tai tikrai nepadeda. Mm, tiesiog norėjau tai pabrėžti ponios Rok bylą. Laiškas buvo siunčiamas mūsų visų vardų, mūsų pakomitečio ir politinių frakcijų. Mes visi dalyvavome ruošiant šitą pranešimą, šitą laišką. Taigi čia ne tik tai pirmininkės nuomonė, bet mūsų visos e, pakomitečio ir tikiuosi, kad į tai bus atsižvelgta gruodžio plenarnėje sesijoje. Labai gaila, kad kol kas kalbame daugiau apie patį procesą nei apie turinį. Žinau, kad ir e, ponas Popovskis nenorėtų, kad tai būtų, bet visgi vyksta darbai šitaip ir manau, kad reikėtų debatus e, bus sukoncentruoti į turinį, nes labai, nes tai yra tikrai svarbi galimybė parodyti tarptautiniu mastu, kaip ES rūpnasi žmogaus teisėmis, nereikia prarasti šios galimybės. Taigi reikia diskutuoti ne tik tai apie patį procesą, bet ir e, detaliai, kas yra tame dokumente, diskutuoti apie patį turinį. Dar norėjau pakomentuoti pirmininkės laišką. Dėkuoju, pana Pakovskai, kad paminėjote mano pranešimą. Savo pranešimu tikiuosi, kad parlamentas prisidėjo prie šio proceso. Bet žinoma, reikia daug aktyvesnio komunikavimo. Būčiau dėkingas, jeigu tai atsižvelgtumėte. Konkretus dalykas. Puikiai žinome, kad žinome e, nuomonę apie specialų patikėtinį, jeigu, kad nesikirstų specialus patikėtinis su vyriausiojo įgaliotinė, su išras veiksmų tarnyba reikia pirmiausia nustatyti prioritetus skirtingų politikų, skirtingų veiklos ryčių išorės veiksmų tarnyboje. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad specialusis atstovas tarptautiniams reikalams būtų geras variantas. Amerikiečiai turi tokią pareigybę ir tas asmuo dalyvauja taip pat ir tarptautiniam būdžiamajam teisme, svarstant tam tikrus klausimus. Taigi norėčiau išgirsti atsakymą į šitą pasiūlymą. Antras dalykas. Mes parlamente norėtume matyti dides, didesnę, didesnį pabrėžimą e, skaidrumo ir atskaitomybės Tikriausiai, ponia Popovski, ir jūs to sutinkate, kaip yra svarbu, kad debatai, e, debatai dabar dažnai vyksta mm, ir apie juos nėra, jie nėra vieši, o apie žmogaus teisės reikia kalbėti viešai ir išorės veiksmų tarnyba ir mes visi turime stengti siekti atskaitomybės už savo e, veiksmus. Taigi prašyčiau atsakyti ir šitą klausimą. Ir trečias dalykas - žmogaus teisų dialogas. Dialogai. Jie yra labai svarbus, bet jie dažnai yra ir kritikuojami, kad, kad dažnai jie būna neefektyvūs. Manome, matome, kad vertinimai ne visada būna teigiami. Taigi manau, kad reikia padaryti svarbės išvadas apie pačius žmogaus teisų dialogus, kurie ne visada patvirtina lūkesčius. Ponas Papovskis kalbėjo apie tai, kad valstybių narių vaidmuo turi būti sustiprintas. Tai yra e, įdomus pastebėjimas. Manau, kad parlamentas ir visi kiti norėtų pirmiausia išaiškinti, koks yra pats mechanizmas. Mes kaip valstybės narės gerbėme žmogaus teisės Todėl pasisakome pasauliniu mastu žmogaus teisės. Tai kaip tai reikėtų pabrėžti, koks mechanizmas turėtų būti, kaip turėtų vykti žmogaus teisų dialogas. Kol kas atsakymo į tą klausimą aš nematau. E, Pane Gomeš, dar kalbės ir kiti kolegos, kurie dalyvauja debatuose apie finansinės priemonės yra tikrai, vyksta tikrai karšti debatai. Mums, nor, mes norime išgirsti aišku įsipareigojimą iš komisijos ir tarybos, žinoti, kokia padėtis žmogaus teisų ir demokratijos vystimo srityje po 14 metų. Ir parlamento nuomonė reikėtų įvesti parlamento tikrinimo taisyklę. Manau, kad gruodžio mėnesį bus jau paruoštas dokumentas. Manau, kad tokios nuostos ten bus numatytos. Taigi politinė valia tam yra. Tikiuosi, e, kad šita priemonė bus priimta parlamente, jinai yra palaikoma. E, žiūriu šiek tiek ir tai, ką daro JAV. Manau, kad mes šiek tiek atsiliekame. Nereikia duplikuoti veiksmų su EIDHR, bet žiūrėdami į e, tai, kas vyksta arabų pasaulyje, matome, kad reikia padirbėti daugiau, mes galime padaryti daugiau, reikia politinės valios rasti sprendimus ir pirmiausiai patiems tarpusavėje susitarti ir patvirtinti pasiūlymus. It's not on the microphone. It's, it's, it's uh, what is uh, in preparation. I just would like to. Mm. Norėčiau pasakyti, kad nuoširdžiai tikiuosi, jog naujoji strategija, naujoji ES žmogaus teisų strategija bus tikrai nauja. Ta prasme, kad jinai tikrai padarys kažkokis, kažką kitaip, pamatysime kažkokį skirtumą. Todėl, manau, labai svarbu užtikrinti, kad rezultatas tikrai uh, būtų rimtų konsultacijų su pilietinė visuomenė ir parlamentu rezultatas. Nežinau, bet e, po mūsų pranešimo, mūsų su Richardu pranešimo, matome, kad kalbame ne tik tai apie tai, kas buvo padaryta, bet ir apie tai, kas turi būti padaryta, kokių įsipareigojimų turime e, prisijimti, kalbant apie uh, žmogaus teisų strategiją. Tikiuosi, kad gruodžio mėnesio plenarėje sesijoje ponė Ešton mums pateiks savo viziją ir kad konsultacijų procesas tęsis. Tikrai dar reikia padaryti daug pakeitimų. Manau, labai svarbu aiškiai pabrėžti, kad mes kalbame ne tik tai apie principus ar vertybės. Mes kalbame apie įsipareigojimus, apie teisinius įsipareigojimus, netgi tarptautinius teisinius įsipareigojimus, kurie yra privalomi ES valstybėms narėms. Nesvarbu, kokia, kokiame kontekste, ar Europos tarybos, ar jungtinių tautų, ar regioninėme kontekste, ar vykdant atskiras skirtingas politikas, labai svarbu pabrėžti, kad žmogaus teisės turi būti skatinamos pasaulio kontekste turi būti stebimas žmogaus teisų gyvendinimas, nepažeidimas. Mes visi žinome, kad žmogaus teisų pažeidimų yra ir dažnai už juos nėra atsiskaitoma, baudžiama. Žmogaus teisės yra privalomos visiems, taip pat ir ES įmonėms, kurios dirbo kitose šalyse. Richardas kalbėjo apie tai, kad mes nenorėtumėm, kad susikirstų skirtingų atstovų, specialių atstovų žmogaus teisėms kompetencijos, bet kartais tokių atstovų reikia. Bet apie tai reikia gerai pagalvoti. Norėčiau paprašyti pono Popovskio pakomentuoti, kaip dabar yra mąstoma, kokia dabar, kokios dabar nuostatos ar taisyklės yra, yra svarstomos. Taip pat labai svarbu, kad šioje strategijoje, pagal šią strategiją žmogaus teisės, į žmogaus teisės bus atsižvelgta tarybos sprendimo prieimimo procese. Šią prasme tikrai yra labai daug trūkumų kai kurios, ypatingai kai kuriuose šalyse, kur žmogaus teisės nekreipiama pakankamai dėmesio. Taigi norėčiau užduoti klausimą, čia sužinoti, kaip jūsų nuomonė išorinės veiksmų, išės veiksmų tarnyba um, rūpinasi, kad ES viduje būtų atsižvelgiama į žmogaus teisės ir, ir, ir baudžiama už žmogaus teisų pažeidimą pačioje ES. Ačiū. Gomes. Dėkuoju kolegai Gomeš. Pamat. Širdingai dėkoju už informaciją, kurią mums pateikė ponas Papovskis. O taip pat Be abejo, ačiū ir už tai, kad nepaisant visų savo įsipareigojimų radote laiko, kurį skirite mums, susitikimui su mumis. Dėl poros trajato dalykų užsiminsiu, apie ką kalbėjote ir galbūt galėsite dar kiek išplėtoti tas mintis. Europos fondas demokratijai skatinti, sakėte, kad nėra aišku dar, ar šis svarbus fondas bus jau įkurtas iki metų pabaigos. Ir pakomitetyje mes tikrai nekartą esame to klausimu kalbėję. Kai kurie kolegos teikia įvairius klausimus, reiškia abejonės dėl to, ar apskritai toks fondas galėtų būti reikalingas. Aš priklausau stovyklai tų, kurie stipriai rėmė šio fondo idėją, nes manau, kad daugumos šalių ar daugelio šalių atstovų patirtis parodo, kad mes per mažai vis dar darome. Pavyzdžiui, Baltarusijos pavyzdys tą puikiai pademonstruoja. Be abejo, yra čia dedama kai, kurio, kai kurių sąjungos pastangų, bet tas daroma nepakankamai. Ir dažnai e, reikia konstatuoti, kad vis dar trūksta paramos tiems, kas e, stengiasi dėl žmogaus teisų padėties gerinimo Baltarusijoje. Kai kurios e, valstybės narės taip pat dar vis turi abejonių dėl šios iniciatyvos ir dėl to noriu jūsų paklausti, ar tas santūrumas, tie nuogastavimai yra principinio pobūdžio dėl pačios fondo idėjos ar koncepcijos, ar tai yra nuogastavimai, kurie labiau yra formalūs Galbūt taip reikėtų vadinti. Ir kitas mano klausimas susijęs su tuo, ką sakė ir ponas Havitas ir ponė Gomeš. Kalbu apie tai, kaip fondas yra konstruojamas, nes jis vis dar yra konstruojamas, sakėte, kad ES diplomatai rengėsi misijoms ir kad nagrinėja ES vykdomą be kita ko ir žmogaus teisų politiką ir tai yra gerai. Bet mūsų pakomitetis norėtų ir platesnių veiksmų. Mes norėtumėm, kad kai kuriuose ambasadose ir žinome, kokias šali, šalis turime čia galvoje, būtų įsteigti specialūs kabinetai, specialūs postai šiems klausimams nagrinėti ar šioje srityje dirbti. Būtų gerai turėti tokius ryšių palaikymo pareigūnus e, kai kuriuose ambasadose, kurie galėtų palaikyti e, dialogą su pilietinės, vietos pilietinės visuomenės atstovais. Taigi klausimas būtų, ar pakanka tiesiog bendro pobūdžio apmokymų diplomatams, ar vis dėlto tokių specialių dalinių, specialių postų reikėtų, kur būtų skiriami žmonės dirbti, kurie nagrinėtų būtent tik šiuos klausimus. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kolegos Howitt, Gomeš ir kitas prieš mane kalbėjęs kolega pasakė tai, kas puikiai apibendrintų ir mano mintis, užbėgo man už akių praktiškai. Aš taip pat norėjau kalbėti apie tą žmogaus teisų aspekto integravimą į visas ES politikos kryptis. Tai reiškia, kad tai yra ar turi būti visų mūsų politinių pasvarstymų kertinė dalis ir mes tą nuolat pabrėžiame kiekvienam priekybos susitarime, kiekvienam bet kokio pobūdžio susitarime turi būti atkreipiamas dėmesys į žmogaus teisės ir mūsų pakomitetis tą nuolat e, pabrėžia. Ir manau, kad čia turime būti dar griežtesni, kalbant apie įvairias priemonės. Pavyzdžiui, paramą pabėgėliams. Aš taip pat esu už tai, kad procesai būtų skatinami. Ir finansinės priemonės, kurios jau egzistuoja arba kurios dar būt, galbūt dar bus formuojamos, turėtų būti aptariamos kartu su Europos parlamentu. Ir dar dėl fondo skirto demokratijai skatinti Aš šį klausimą vertinu labai teigiamai. Kolega Howitt galbūt kiek kitaip žvelgia iš reikalą, bet kolega Zemke jau minėjo, kad kai kurios valstybės narės vis susiduria su biudžeto apribojimais, problemomis, niekuomet pinigų neužtenka be abejo, bet e, ne iš tos perspektyvos viską reikėtų vertinti. Ir be abejo, taip pat reikia nepamiršti ir geros kontrolės, geros stebėsenos. Viskas turi vykti savo laiku savoje vietoje. Taip pat e, manau, kad jeigu jau atsiras toks fondas, ar kai jau atsiras toks fondas sąjungoje, Europos parlamentas būtinai privalo turėti ir veto teisę dėl to fondo išteklių, nes norime žinoti, kaip lėšos iš to fondo bus skirstomos ir panaudojamos, ar jos panaudotos tinkamai, ar skirtos tinkamoms institucijoms ir taip toliau ir panašiai. Ir jau beveik baigiu. Tie dvigubi standartai negali būti taikomi. Mes turime kovoti už žmogaus teisės tiek ES viduje, tiek jos išorėje. Ir vaikštam tikrai labai plonų ledu, kai kritikuojame, smerkiame žmogaus teisų pažeidimus kitur, bet nekreipiame dėmesio į tai, kas vyksta Europos Sąjungoje ir čia nesmerkėme tokių pat žmogaus teisų pažeidimų. Ir tą mums galima bet kada prikišti. Mūsų partneriai tikrai nepraleis progos apie tai mums užsiminti. Tad reikia ieškoti sprendimo ir šiai problemai. Reikia nepamiršti to, kas vyksta čia pat Europos Sąjungoje. Ir mūsų piliečiai tą klausimą vertina lygiai taip pat. Jie mato, kad uh, užsakomi stebėjimai ar analizės viena po kitos, bet Europos Sąjungoje žmogaus teisų pažeidimų mm, vis tiek užfiksuojama. Ir kai kurie mano, kad subsidiarumo principas yra gal netinkamai aiškinamas arba taikomas. Ir dar pabaigai vienas pastebėjimas. Tai, kas atsispindėjo pirminėme variante dėl parlament, nuolatinės kontrolės tikrai mūsų niekaip netenkino, nes ten trūksta tos gerosios valios pareiškimo. EIVT turi būti pasirengusi bendradarbiauti su Europos parlamentu žmogaus teisų gynimo srityje. Tekste tikrai per mažai apie tai pasakyta. Aš norėčiau, kad juodu ant balto viskas būtų surašyta, kad Europos parlamentas iš tiesų turės šiais klausimais žodžio teisę. Nes norime žinoti, kad tai ką darome, iš tiesų yra naudinga ir duoda rezultatų. Dėl to būtinai reikalausime parlamentinės kontrolės. Ačiū. Dabar dar ponios Gomes trumpi pastebėjimai. My, my... Norėčiau papildyti savo klausimus. Galbūt tai bus labiau komentarų negu klausimai. Dėl demokratijos fondo aš taip pat buvau viena iš pirmoji, kuri pasiūlė šitokio fondo įsteigimo idėją. Pirmoji, žinoma, buvo Andrikienė, kuri 2010 metais e, pateikė tokią idėją. Aš taip pat manau, kad reikėtų reikš, skirti pagalbą žmogaus teisų gynėjams, padėti uh, E, steigtis žmogaus teisų demokratijos skatinimo institucijoms visame pasaulyje, o ne tik tai mūsų e, kaiminėse e, valstybėse rytuose. Galvojant apie geografinę šito fondo veiklos sritį. Reikėtų vis dėlto atkreipdėmėsi du klausimus, kurie mane neramina. tose gairėse, kurios turės būti, turės būti priimtos šią savaitę taryboje. Tai yra artimiausiams dienomis. Mano manimu, šitas fondas turėtų būti lankstus ir turi sugebėti greitai teikti pagalbą jo valdymo struktūra neturėtų būti tokia, kokia siūloma, kad e, valdymo struktūrai turėtų būti visų 27 valstybių atstovai. Taigi jisai galėtų būti per daug politizuotas, e, atsižvelgiant į nacionalinius aspektus. Aš manau, kadangi mes atstovaujame Europai, ir manyčiau, kad ir mes turėtume būti atstovaujami šio fondo valdyboje. Ne vienai priemoniai nebūtų pritarta nepritarus. Aš manau, kad atstovas iš tarybos, iš komisijos, išorės veiksmų tarnybos ir parlamento. Manyčiau, užtektų e, atstovavimo ir, žinoma, tai galėtų patenkinti ir nacionalinius lūkesčius. Taip pat manau, kad į tą fondą galėtų įnešti savanoriškus indėlius valstybės narės Aš manau, kad e, jau yra savaime suprantama, kad lėšas reikėtų paimti iš kitų demokratijos rėmimo e, e, priemonių. Kokia um, Would, be... Iš DCA, pavyzdžiui, aš manau, būtų galima išsemti lėšų taip pat. <clears throat> <clears throat> Dėkuoju už šias pastabas. Norėčiau paminėti du dalykus. Pirma, strategijos sąsaja su metinė ataskaita už 2010 metus. Taigi vėlesnės diskusijas dėl 2010 metų ataskaitos. Bandam. Praw Człowieka i wydaje się, że każdorazowo najdalej do trzeciej. Vykusi diskusija, ko gero, parodo, kad situacija žmogaus teisų srityje yra labai sudėtinga ir svarbi ir todėl tą ataskaitą reikia turėti prieš akis. E, e, kolega Popovski minėjo, kad rengiant naująją strategiją, žmogaus teisų strategijos gairias, buvo tam tikrų nesusipratimų ir dėl to buvo keičiamasi nuomonėmis tarp mūsų pakomečio ir vyriausiosios įgaliotinės tarnybos. Aš tikiuosi, kad gruodžio mėnesį vis dėlto pavyks pasiekti priimtiną rezultatą. Tikiuosi, kad taryba, komisija, vyriausioji įgaliotinė ir parlamentas galiausiai susitars. Dabar dar kartą norėčiau pasakyti, kad šitas Europos demokratijos skatinimo fondas yra labai svarbi ir reikalinga priemonė, tačiau ar šita priemonė bus veiksminga? Dažnai šitas klausimas buvo keliamas. Ir buvo konstatuota, kad tam tikros, pavyzdžiui, priemonės skirtos uh, ginti žmogaus teisės Kuboje nepasiteisino. Todėl šita priemonė turėtų būti nebiurokratiška, lanksti. Mūsų šalyje sako, kad kas per daug greitai imasi veiksmų, moka dvigubą kainą. Svarbu išvengti per didelės administracinės naštos, ji gali e, pakengti ypač turint galvoje arabų pavasario įvykius. Aš manyčiau, mes turėtume patys pirmą įsitikinti ir žinoti, kad tas mūsų kuriamas naujas instrumentas, nauja priemonė turės būti prižiūrima e, parlamento, turi būti užtikrinama parlamentinė kontrolė. Dėkoju. Aš atsakysiu į klausimus ir komentarus. Dėl kolegos Hovit e, pateiktų pasiūlymų ir klausimų raštu mes atsižvelgsime į juos baigdami renkti mūsų galutinį dokumento e, variantą. Žinoma, tas klausimas yra labai svarbus, tačiau dabar mums reikia suteikti dėmesį į turinį Ir aš tikiuosi, kad ir turinys bus tinkamas, ir diskusijos bus naudingos. Procesas tęsis, tačiau šitą procesą galima išnaudoti grįžtant prie svarbių temų, turinio, kadangi valstybės narės ir taryba turi išsiaiškinti, kokį indėlį gali nešti valstybės narės ir siekti, kad būtų užtikrintas šito fondo veiksmingumas. Dėl, dėl specialiųjų įgaliotinių. Vyriausioji įgaliotinė netiesiogiai siūlo įsteigti tokių specialiųjų įgaliotinių pareigybės. E, Junktinės Amerikos valstijos vertina šitą priemonę kaip specifinę priemonę E, taryba yra paskyrusi specialiuosius įgaliotinius tam tikruose regionuose. Anksčiau buvo ir atskirų asmenų, kurie buvo tapę įgaliotiniais tam tikrose regionuose ar tam tikroms politikos rims kuruoti, pavyzdžiui, Javieras Solana. Tačiau vyriausioji įgaliotinė nesiūlo tokių atskirų pareigybių, Tačiau, žinoma, šitą klausimą mes galėsime išsameu aptarinėti proceso metu. Žmogaus teisių dialogas ir jo veiksmingumas būtų rizikinga sustabdyti šitą dialogą, netgi jeigu rezultatai nebūtų tokie, kokių mes tikimės. Pavyzdžiui, jau mes dabar baigėme žmogaus teisų dialogą su Rusija Bruselėje, tačiau netgi jeigu mes esame nepatenkinti jo rezultatais, mes negalime stabdyti šio proceso. Todėl prieš e, apsispręsdami mes turime gerai pagalvoti, pagalvoti, kaip tęsti šitą dialogą geriau. Kalbant apie mūsų išorės veiksmų tarnybos vidaus organizacinę struktūrą. Reikėtų pasakyti, kad mes pradėjome e, e, aptarnėti šitą klausimą įvairiose mūsų tarnybose. Ir mes norėtume, kad būtų užtikrintas ir tas geografinė pusiausvyra ir taip pat e, siekiama užtikrinti žmogaus teises. Trečiajame UNGAT komitete buvo balsuojama dėl žmogaus teisių Kinijoje. Ta diskusija buvo labai svarbi dėl konkrečių Europos demokratijos ir žmogaus teisių priemonių. Šita priemonė bus tęsiama ir ateityje ir finansavimas yra numatytas kitoje finansinėje perspektyvoje, kuri turėtų būti priimta gruodžio 6 dieną. Šitie klausimai bus aptarnėjami parlamente ir taryboje ir kitais metais. O procesas bus labai svarbus, kadangi parlamentas ir taryba pradėjo aptarinėti instrumentus, o mes jau savo tarnyboje pradėjome planuoti finansavimo atskirus ciklus. Ir šitas klausimas yra toks pats svarbus, horizontalaus pobūdžio klausimas, kaip ir apskritai žmogaus teisų klausimas. Mes norėsime ir toliau finansuoti iš kitų šaltinių tam tikrus veiksmus. Mes pateiksime pasiūlymus artimiausių metų, o dabar mes tik tai paskelbėme programavimo uh, gairias, kurias parengėme kartu su komisija. Ir tai suteikė mums unikalią galimybę e, visur kreipti dėmesį į žmogaus teisės klausimus. Kitas dalykas e, - e, saugumo ir ekonomikos vystimosi klausimai, bet tai yra kiti dalykai. Vyriausiai įgaliotinė pateiks savo asmeninę viziją apie požiūrį į žmogaus teises. Tai jį padarys gruodžio mėnesio e, plenarnėje sesijoje, tačiau parlamento ir tarybos nuomonės taip pat yra labai svarbios. Bet to aš sakiau, kad žmogaus teisų politika prasideda kiekvienoje valstybėje atskirai ir ES e, komisarės Malmstrom ir Reding Jos pačios turi taip pat pateikti savo viziją ir labai svarbu, kad ES būtų verta pasitikėjimo valstybių narių vaidmuo. Pasakyčiau, kad valstybės narės e, nori, kad šitas procesas pajudėtų, kai kurios valstybės labai energingai skatina diskusijas, ypač uh, E, tarybos institucijas, kad diskusijos vykstų intensyviau, tačiau. But quite, quite, uh, uh quite, uh, quite lively. PRC diskusijos vyksta pakankamai sėkmingai ir pakankamai intensyviai. Aš kalbėjau, kad diskusijos dėl finansavimo vyks ateityje, Ir žinoma, šiame kontekste labai svarbus Europos parlamento vaidmuo, jį reikės atitinkamai įvertinti, kadangi dabar galiojo Lisabonos sutarties nuostatos ir žinoma, dėrybos bus sudėtingos, bet e, į parlamento vaidmenį reikia atsižvelgti ir aš manau, diskusijas prasidės artimiausių metų ir jos vyks iki 2012 metų vidurio, tačiau dėl šitos finansinės priemonės diskusijas reikia pradėti jau dabar. Dėl Europos dalyvavimo. Žinoma, labai svarbu už tą Europos vaidmens išryškinimą. About... With, with, with need... Parlamentarai iš tikrųjų pritarė šiai idėjai siūlo, kad būtų sukurta lanksti struktūra ir kad ji galėtų atlikti tuos veiksmus, kurių negalima atlikti vadovaujantis dabartinėmis struktūromis. Um, Taigi, galvodami apie pasiūlymus, mes teiravomės su mūsų kolegomis, keitėmės nuomonės su kolegomis atskiruose geografiniuose regionuose, klausėme, kokios tikslinės grupės turėtų būti tos, kuriams turėtų būti skirtoma pagalba iš šito fondo, registruotos, neregistruotos vyriausybinės organizacijos ir taip toliau, kadangi tokių paramos gavėjų yra labai daug. Galvojant apie pasiūlymą Keti Ashton ir Lenkijos ministras pirmininkas Sikorski Initial. bendrame laiške informavo apie mūsų iniciatyvą, pateikė svarbiausias nuostatokas tas ir jie tik šešį vilti, kad metų pabaigoje galima bus sutartar, sutarti. Yra žinoma tam tikrų niuansų, nuomonių skirtumų taryboje, tačiau aš nemanau, kad reikėtų spręsti apie proceso e, brandą šiuo metu. O kalbant apie geografinės, geografinę paskirtį, aš nemanau, kad šitas fondas apsiribos tik tai kaiminystės politika ir jo lėšos bus naudojamos ir e, rytų, ir pietų valstybėms, kaiminėms Žinoma, mes nenorėtume nieko paimti iš žmogaus teisių skatinimo finansinės priemonės fondo. Žinoma, mes galime tam tikrus veiksmus finansuoti iš šio fondo tam tikrose geografiniuose regionuose. Tačiau jeigu pasirodys, kad šitas fondas gerai veikia, yra naudingas, tai mes galėtume panaudoti lėšas ir iš kitų fondų. Dabar siūliau čia tiesiog išbandyti šio fondo veiksmingumą rytų kaiminystės politikos kontekste, o po to galėtume pažvelgti ir į pietus. Aš manyčiau, kad dabar būtų galima sutelkti dėmesį į Baltarusiją. Žinoma, šio fond, Europos parlamento vaidmuo šioje srityje yra lentingas, tačiau Keti Ešton ministrams pasakė, kad mes nenorime sukurti didelės biurokratinės mašinos. Svarbu, kad e, šitame e, fonde, jo valdyboje būtų atstovaujamos pačios svarbiausios Europos institucijos, komisijos, taryba, vyriausiai galiotinė, jos tarnyba ir parlamentas. Žinoma, mes galime tartis dėl smulkmenų, tačiau parlamentas turi būti atstovaujamas be jokių išlygų. Kaip ten bebūtų, tai nebus vykdomojo pobūdžio valdyba, tai bus tiesiog valdymo struktūra ir jai bus reikalinga politinė priežiūra. Kita vertus, reikės atsiskaityti už biudžeto lėšas pateiktas iš ES biudžeto. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad visa veikla būtų skaidri ir kad būtų atsiskaitoma mokesčių mokėtojams iš esmės. Dėl smulkmenų, aš manau, bus galima kalbėti vėliau, kadangi ir lankstumas, ir galimybė greitai suteikti pagalbą yra svarbus elementai, kad kitaip nebūtų prasmės kurti naujos struktūros. Žinoma, reikia vengti ir bet kokio kartojimuosi. Pirmininkas taip pat minėjo apie metinę ataskaitą už 2010 metus. Mes turėtume, žinome, veikti geriau. Visų pirma, steigiant mūsų naują tarnybą, buvome užimti, labai skubėjome, bet aš dabar galėčiau patikinti, kad e, artimiausių metų e, sieksime išvengti tokių klaidų ateityje. E, panu Papovskiemu za. <clears throat> Dėkoju ponui Papovskiui. Už įvadinės pastabas, o taip pat ir už atsakymus į pateiktus klausimus. Taip pat ir turint galvoje strategiją ir Europos fondo dėl demokratijos skatinimo kūrimą. Per atimiausias kelias savaitės matyt girdėsime apie tai dar ir daugiau, tad e, ir atsakymų matyt sulauksime dar ir platesnio pobūdžio. Ačiū, kad buvote čia su mumis. Dabar jau šiek tiek vėluojame, atsiliekame nuo numatyto grafiko. Do punktu kolejnego to jest e, e, Egipt, aktualne informacje dotyczące. Pereiname tada iš karto prie kito darbo tvarkės klausimo. Egiptas atnaujinta informacija apie žmogaus teisų raidą po naujausio Europos parlamento rezoliucijų ir rinkimų. Mūsų pakomitetis dažnai ir reguliariai organizuoja apsikeitimus nuomonėmis arabų šalių pavasario tema. nagrinėjame įvykius Egipte. Dėl to ir mūsų pakomitetis turėtų kaip nors į tai, kas dabar vyksta, reaguoti. Bendradarbiausime kartu su delegacija ryšiam su Mašreko šalimis. Kviečiu visus užimti savo vietas. Pone Marisa Maties. Per kelias pastarąsias savaitės parlamentas nuolatos reikšdavo susirūpinimą savo rezoliucijose dėl um, represijų vykdomų Egipte po to, kai buvo nuverstas buvęs prezidentas Mubarakas. Žodžio laisvė, spaudos laisvė vis dar ribojamos, civiliai neretai nuteisiami karo teismuose, tai irgi problema, demonstracijų malšinimas, e, taip pat galvos apdangalo nešiojimo klausimai iškilę ir nuolatos vyksta susirėmimai tarp saugumo pajėgų ir demonstrantų Egipte, ypač kaire. Daug iniciatyvų vyko, apie kurias girdėjome, taip pat ir buvęs e, Tatenos pirmininkas iniciatyvų ėmėsi, e, vyko vakar rinkimai Egipte, bet e, neramumai tęsiasi ir neretai yra griebiamasi smurto, yra aukų, sužeistų, kartais net ir žuvusiųjų per demonstracijas. Žmonės yra suimami ir įkalinami, pavyzdžiui, kaip kad e, vienu atveju, kai už dalyvavimą vienoje demonstracijoje buvo suimti ir nuteisti keli asmenys. Kai kas norėtų, kad rinkimai būtų atidėti. Pirmasis raundas, kaip ir suplanuota, vyko vakar, lapkričio 28-ąją. Ir mes manome, kad e, svarbu yra užtikrinti, kad viskas vyktų kiek įmanoma sklandžiau. Ir dabar žodis teikiamas Euromet tinklo atstoviai. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai pakalbėsiu apie žmogaus teisų padėtį Egipte, paskui pereisiu prie ES konteksto ir mūsų rekomendacijų šioje srityje. Situacija Egipte yra tikrai kritiška. Susidurėme su labai svarbių um, teisų pažeidimais ir įvairiomis grėsmėmis. Norima daugiau socialinio teisingumo, apskritai teisingumo ir žmonės vėl eina į gatves tam, kad jų viltis nebūtų e, žlugdomos. Situacija nėra netikėta, nes jau dešimt mėnesių žmogaus teisų vairios organizacijos e, fiksuoja žmogaus teisų pažeidimus ir juos kritikuoja. Padėtis e, neretai yra netgi sunkesnė negu dar valdant Mubarakui daugiau negu 12 tūkstančių civilių šiuo metu laukia bylų karo teismuose sprendimų, yra vykdomi savavališki suėjimai, griebiamasi smurto prieš taikius demonstrantus, represijų prieš pilietinės visuomenės atstovus įvairias žmogaus teisų organizacijas arba tų žmogaus teisų organizacijų atstovus. Jie spaudoje neretai yra šmeižiami, valstybinėje spaudoje ir yra bandoma kaip nors diskredituoti žmogaus teisės ginančias organizacijas ir jų veiklą. Tos organizacijos, kurios e, gauna lėšų iš užsienio, yra persekiojamos, prieš jas vykdomas baudžiamasis persekiojimas, taip pat užfiksuojama moterų teisų pažeidimų. Reformantų atstovai yra taip pat persekiojami ir suimami, iki šiol nevykdomi jokie tyrimai. Taip pat nesimama priemonių ir pavyzdžiui dėl koptų krikščionių mažumos Egipte teisų apginimo. Čia dar norėčiau paminėti šiame kontekste vieną 12 organizacijų pasirašytą lapkričio viduryje dokumentą, Jis yra susijęs su šių metų sausio įvykiais. Kar, karinė taryba vengė laikytis um, konstruktyvaus um, požiūrį ir bendradarbiauti. ir sprendimų prieimimo procese negalėjo dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, jaunimo ir kitos institucijos. O dabar protestuojantys žmonės renkasi jau nebe tik kairė Tahryro aikštėje, bet ir kituose Egipto miestuose. Nuo lapkričio 19 dienos protestai organizuojami dėl to, jog siekiama pasipriešinti tokiai konstitucijai, kuri numatytų labai plataus pobūdžio galės kariniai vadovybei. Dabar yra siekiama perleisti valdžią vėl piliečiams ir taip stiprinti demokratiją, o reakcija į tai buvo smurto grėbimasis prieš taikius demonstrantus, tą sankcionavo pereinamojo laikotarpio vyriausybė Egipte ir vyko įvairūs neramumai, saugumo pajėgos ir kariai naudojo ašarinės dujas, kaučiuko, kulkas ir kitą municiją. Daugybė protestantų buvo suimti, 41 žuvo, daugiau negu 3000 sužeistųjų. Dauguma nuo 15 iki 30 metų amžiaus tai yra asmenys. Ir toks smurtas užfiksuotas e, pasauliniu mastu, nevyriausybinių organizacijų, taip pat e, aukštosios e, įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai pas, pasmerkė visi tokį, tokią raidą Egipte. Nevyriausybinės organizacijos dabar baiminasi, kad jų darbas bus trikdomas, kad bus sunku rinkti informaciją apie žmogaus teisų pažeidimus ir apskritai tęsti veiklą Egipte. Deja, ES nebuvo kviesta stebėti rinkimų, kaip kad pavyzdžiui buvo Tunise. Aukštoji galiu galiotinė savo naujausiame, naujausio deklaracijoje užsiminė apie kai kurios dalykus, kurie yra plačiai remiami. Tai yra, pavyzdžiui, suimtų demonstrantų, protestuotojų paleidimas, taip pat pereimas prie um, demokratiškos piliečių išrinktos vyriausybės. Jokių būdų nepalaikoma dabartinė situacija Egipte. Yra konstatuojamas žmogaus teisų padėties pablogėjimas ir reikalavimai yra adresuojami kariniai vyriausybei, yra raginama pagaliau gerbti žmogaus teisės, bandoma daryti spaudimą dabartinį vyriausybei, kad pagaliau būtų kuo greičiau pereita prie demokratizavimo procesų ir prie teisėtos piliečių išrinktos vyriausybės. Gruodžio pirmą dieną numatyta, jog užsienio reikalų ir bendrųjų reikalų tarybos metu ministrai pasmerks įvykius Egipte ir skatins kovoti už žmogaus teisės. Būtinai privalu baigti smurtą prieš protestuotojus, reikia nepriklausomų ir nešališkų žmogaus teisų pažeidimo atvejų ištyrimo žmogaus teisų pažeidimų, kurie buvo padaryti dar valdant Mubarakui. Ir ypač yra raginama atkreipti dėmesį į, į žodžio ir spaudos laisvės, nuomonės laisvės užtikrinimą. Taip pat reikia pagaliau baigti ir šmeišto kampanijas vykdomas valstybinės žiniasklaidos priemonių. Šiandieną susidurime su grėsme dėl kylančia būsimiems ES veiksmams Egipto atžvilgiu. Reikalaujame visų asmenų, kurie naudojasi tiesiog savo žodžio laisvę, paleidimo. Dėl pilietinės visuomenės manome, kad ES turėtų paraginti Egipto institucijas dirbti skaidriai, užmėgsti dialogą su perinamo laikotarpio vyriausybė. Ir pabaigai dar galiu pasakyti, kad ES politika veiksminga galės būti tik tada, jeigu bus juntamas ir politinis pasiryžimas veikti, ne tik finansinė parama skiriama turi būti. ES nebegali būti ir toliau tik įvykių stebėtoja, ji turi realiai padėti pilietiniai visuomeniai e, ir dem, kovotojams už demokratiją, galima pasinaudoti priemonėmis Europos kaiminystės politikos kontekste, kur kaip tik pabrėžiamas pilietinės visuomenės vaidmuo. ES privalo pasinaudoti šiuo istoriniu momentu, kad e, parodytų, jog nori imtis politinių veiksmų, kurie iš tiesų padėtų skleisti demokratiją tokioje svarbioje viduržėmio jūros regiono valstybėje kaip Egiptas. ES nekarta jau yra teikusi rekomendacijas į įvairias rezoliucijas. Šių metų vasarį tai vyko, bet be kita ko ir e, pernai. Ir manome, kad Europos parlamento darbas ir rezoliucijų tvirtinimas yra labai reikšmingas indėlis į demokratizavimo procesą Egipte. Turėtume organizuoti susitikimus vietoje Egipte su pilietinės visuomenės atstovais, kad susidarytumėm tinkamą vaizdą apie tai, kas vyksta. Ačiū. Ir dabar suteiksiu žodį delegacijos ryšiams su Mašreko šalimis vicepirmininkai. Pone Matyrės, prašom. Bem, eu, muitas das coisas que eu iria referir já foram referidas uh, nesta apresentação. Jau buvo pasakyta daug to, iš to, ką aš pati norėjau pasakyti. Nepaisant to, norėčiau dar pakomentuoti keletą, dar pridėti keletą duometų, duomenų, nes būtent praeitą savaitę aš lankiausi kaire. Buvau ir už kairo e, ribų, taigi padėtis Egipte, kaip ir buvo apibūdinta, yra labai įtempta mm, iškart matyti įtampą tarp tų jėgų, kurios nu, siekia demokratijos ir tarp e, karinių pajėgų. Jau buvo daug apie tai išnekėta, aš neišsiplėsiu. Kaip sakiau, lankiausi kaire. Man net nepavyko prieiti prie Tahiro aikštės, bet kalbėjau su nevyriausybinio organizacijų atstovais ir su opozicinių jėgų atstovais. Kaip buvo pasakyta, padėtis tikrai yra neįlinė. E, mes paskelbėme keletą rezoliucijų, pozicijų dėl dabartinės situacijos. Šita situacija yra neįlinė. Prasidėjo rinkimų laikotarpis nepriklausomai nuo politinių ir ideologinių e, požiūrių. E, šitie, šitie rinkimai yra labai svarbus, nes Egipte karinė kontrolė buvo netgi dar labiau sustiprinta e, per, per paskutinės dienas. Lankiausi ne tik tai kaire, bet ir buvau išvažiavusi už kairo ribų, maždaug 50 km. ne tik tai dideliuose miestuose, e, bet ir mažesniuose miestuose žmonės mobilizuojasi ir labai matyti kariškių buvimas, kariškių e, kontrolę. Ten kalbama e, apie tautos demokratijos gynimą. Todėl ir ES turi stoti aiškiai tų, tautos tautos pusėn, kuri kovoja už savo laisvę ir demokratiją. Ta įtampa Egipte jau turi tam tikrų rezultatų. Kaip žinote, karinės, karinės vadovybės vadovai jau e, žengė keletą žingsnių, pavyzdžiui, dėl biudžeto parlamentui. Buvo kalbama apie e, perinamąją vyriausybę Egipte kitomis aplinkybėmis taip yra buvę, bet šiuo metu būtent kariuomenė e, kontroliuoja visus procesus ir nelieka daugiau veiksmų laisvės. Kaip žinome, kai kurios, kai kurios partijos ir nevyriausybės organizacijos prašė atidėti rinkimus, kad būtų galima geriau jiems pasiruošti. Bet Egipte priešingai nei Tunise nebuvo tai įmanoma padaryti, buvo rinkimai rinkimų data nebuvo pakeista. Taigi padėtis yra gan kebli. Kontekstas e, visiems aiškus, turint galvoje pastarųjų dienų įvykius. Nebuvo galima stebėti e, rinkimų, negavome leidimo siūsti stebėtojų. Mm, tačiau mes norime kreiptis į Egiptą, kai tik bus išrinktas parlamentas, kai tik turėsime e, instituciją, į kurią galima kreiptis, su kuria galima, už, su kuria galima užmėgti dialogą. Kai tik turėsime kontaktinius asmenius, galėsime kažką daryti, bet dabar tokioje įtemptoje padėtyje labai sunku imtis kažkokių veiksmų. E, Taigi dar kartą pabrėšiu, kad aš ten vykau asmeniškai, ne kokio delegacijos sudėtyje. Tokiame kontekste iš tikrųjų labai sudėtinga e, vykti į, į tą šalį ir išlikti visiškai nepriklausoma, kad į tave žiūrėtų ne kaip į tam tikros partijos e, atstovę ar tam tikrų pažiūrų atstovę. Manau, kad visos dabartinės išklošusios sąlygos reikalauja, kad mes stotumėm į Egipto liaudijos pusę ir jiems padėtumėm kovoti už, už demokratiją. Šiame kontekste jau buvo pradėta rinkiminė kampanija, žiūrėsime, kaip viskas vyks, bet manau, kad dar yra labai daug neiškių dalykų. Turime daugiau nei 3000, yra daugiau nei 3000 kandidatų į asamblėją, 30 partijų, kurios e, konkuruoja rinkimuose, buvo ir daugiau partijų, kurios norėjo dalyvauti, bet jiems nebuvo leista. Atrodo, kad daug durų yra atvirų, bet yra daug ir uždarų durų e, tam, kad e, pasiteisintų teisėti Egipto tautos lūkesčiai. E, e, Ačiū, poniai Matielis. Ir dabar ponia Gomes norėtų dar pasisakyti paprašysiu tik kalbėti kiek manoma trumpiau. Nekartosiu to, kas pasakyta apie žmogaus teisės. Reiškiu visišką solidarumą su tais, kurie kovoja Egipte už žmogaus teisės, kurie kovoja prieš karinį režimą. prieš režimą, kuris yra labai griežtas, betodairiškas, malšindamas protestus. Labai svarbu, mano nuomonė, kad ES ir mūsų parlamentas tartų žodį ir pareikštų, kad šie rinkimai Egipte negali būti laikomi tarptautinius standartus atitinkančiais rinkimais. Per referendumą kovo mėnesį e, buvau kaire. Ten e, taip pat piliečiai labai aktyviai dalyvavo e, protestuose, nes jie balsuodami nori pakeisti situaciją, jie nori kovoti už demokratiją. Bet panašu, kad šis procesas niekur neveda. Panašu, kad e, E, nėra nei e, užsienio stebėtojų, nėra netgi atrodo vidinių stebėtojų. Todėl tas rinkimų procesas yra, lab, yra labai neskaidrus, yra labai daug pažeidimų. Todėl nors pats e, pati Egipto tauta rodo norą eiti į demokratiją labai aktyviai dalyvauja rinkimuose. Referendume labai mažai dalyvavo piliečių, tik apie 40, bet tiesa ta, kad rinkim, šie rinkimai negali būti laikomi teisėto parlamento rinkimais. Mes mm, turėsime tam tikrą huntą ar asamblėją, kuri bus laikina kol įvyks rinkimai pagal visus standartus. O šie rinkimai tikrai tokie nebuvo. Ponas Kazak. Благодаря много, господин председател. Аз също слушах внимание. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš labai įdėmiai klausiausi, klausiausi pasisakančiųjų. Tačiau turėčiau Reikia konstatuoti, kad po to, kai žlugo režimas, buvęs Egipto prezidentas Mubarakas žlugus Mubarako režimui e, paaiškėjo, kad gyventojai yra nusipelnę gyventi geriau E, Egipto piliečiai visuomenė nusipelno e, daugiau demokratijos, taip pat ES paramos, taip pat nevyriausybos organizacijos turi būti e, remiamos. Yra daugybė sunkumų visose srityse, kadangi demokratinės tradicijos nėra tvirtos ir daug, daug kur įsivyravo chaosas ir labai sunku numatyti kokius nors perinamojo laikotarpio į demokratiją mechanizmus, todėl mes turėtume dėti visas pastangas siekdami suteikti mūsų pagalbą, išreikšti E, paramą pilietiniai visuomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms. Ir taip pat mes turime pasmerkti išpolius prieš žurnalistus, žiniasklaidos atstovus. E, tikrai reikia E, taip pat pasiekti, kad Egipto režimas taip pat parodytų gerą valią e, siekti demokratijos. Tačiau kita vertus reikėtų daryti ir demokratinį spaudimą e, ir išreikšti solidarumą su tais, kurie susirinko Tahiro aikštėje siekdami demokratijos tikslų. Taigi šita pagalba yra reikalinga įvairiomis prasmėmis ir reforma, pavyzdžiui, ir e, finansinių, e, finansų pavydalu. Mes e, pateikėme pasiūlymą sudaryti sustiprintų bendradarbiavimo sutartį ir reikėtų visi, visiems kartu siekti e, palankių pokyčių šioje šalyje. Dėkoju. Mis ponui Rišardui žodis. Oui, bon après-midi, Monsieur le Président. Simplement pour dire que. Labadiena. Viskas, kas buvo pasakyta, dėl, dėl tos tragedijos, kuri įvyko Tahiro aikštėje. Reikėtų pasakyti, kad visi šitie įvykiai buvo iš anksto brutaliai suplanuoti. Daug žmonių buvo sužeista, žuvo. Tačiau visą tą reikėtų įvertinti Europos parlamento rezoliucijos Egipto adresų kontekste. Mes turėtume vis dėlto konstatuoti, kad yra pakankamai daug gyventojų laikomi kalėjimuose ir toliau yra daromas spaudimas piliečiams. Kita vertus reikėtų prisiminti, kad uh, E, karinės pajėgos tiesiog e, užkirto kelią papildomoms demonstrantų aukoms. Tačiau aukų ir sužeistųjų buvo, tai yra faktas. Tačiau reikėtų prisiminti ir e, palankesnių dalykų. Žinoma, karinė vyriausybė E, suteikė pažadų, kad, pirmink, kad prezidento rinkimai įvyks iki 2012 metų vasaros. Taip pat pažadėjo, kad bus vykdomi e, tyrimai siekiant išsiaiškinti, kas buvo atsakingas už Tahyro aikštėje įvykusius įvykius. Ir žinoma, e, teismams bus nurodyta išsiaiškinti kaltuosius. Tačiau kita vertus mūsų galimas kasdienis spaudimas e, atšaukti ypatingąją padėtį. Reikėtų pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė savo deklaracijoje lapkričio 26 dieną pareikalavo, kad karinė vyriausybė atšauktų ypatingąją e, padėtį ir taip pat atšauktų tuos e, sprendimus. Ir tikimėsi, kad bus pasistumėta į priekį. Taip pat reikėtų prisiminti, kad lapkričio 28 dieną prasidėjo rinkimai, šiandien vyksta antroji rinkimų diena. mūsų ES delegacija pateikė pirmąją informaciją, ją pateikė 20 diplomatų, jie koordinuoja savo veiksmus ir jie turi galimybę patekti į rinkimų apygardas ir mus pateikė pakankamai optimistišką informaciją. Tačiau Prisiminant įvykius, reikėtų pasakyti, kad situacija yra tragiška ir taip pat reikėtų toliau daryti spaudimą Egipto vyriausybei, kad būtų paisoma pagrindinių žmogaus teisių ir kad būtų artimiausių metų pasiekta pažangos. Dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai, kuris domisi rinkimų stebėjimo klausimais. Dėkuoju. Aš norėčiau pateikti aktualiausią informaciją apie rinkimus iš stebėtojų pozicijų. Kaip teisingai buvo pastebėta, ES nebuvo pakviesta stebėti rinkimų, mes tiesiog negavome kvietimo, nors visais lygiais buvo raginama pakviesti ES stebėtojus, ES parlamento pirmininkas, e, taip pat vyriausiai įgaliotinė, e, parlamento pirmininkas diplomatiniu lygmeniu pasisiūlė, pasiūlė atsiųsti stebėtojus, tačiau Egipto vyriausybė atsisakė tai padaryti, padaryti o mes diplomatai atliekame diplomatinę stebėsiną vietoje ir žinoma, kontaktuojame su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios stebi rinkimus. Yra septynios tarptautinės organizacijos, kurios kaip stebėtojai akredituotos vyriausybės, tačiau yra ir kitų stebėtojų, kurioje neturi stebėtojų statuso. Pavyzdžiui, NDA ir RDA organizacijų atstovai iš Junktinė Amerikos valstijų taip pat stebi rinkimus, mes palaikome ryšius su šių organizacijų atstovais ir galvodami apie ES galimybę susidaryti išsamų vaizdą, susidaryti įspūdį, galėtume pasakyti, kad e, šitas rinkimų procesas vyksta daug geriau negu buvo tikėtasi, Taip pat turime ryšių su vietos atstovais ir galėjome taip pat e, apmokyti vietos apygardų e, rinkėjų rinkimų e, apygardų darbuotojus. Sytuacją w Egipcie będziemy mieli okazję jeszcze wielokrotnie wracać. Pasikeitė informacija apie įvykius Egipte. Žinoma, prie jų grįšime vėliau. Situacija yra pakankamai sudėtinga. Prasidėjo labai sudėtingas procesas, kadangi karinė taryba daro spaudimą, vyksta e, demonstracijos, prasidėjo rinkimai, situacija sudėtinga ir žinoma daug suinteresuotų e, šalių e, rodo savo susidomėjimą Egiptų RND taip pat parodė iniciatyvą Ir reikia tikėtis, kad iš esmės įvykiai pasuks priimtina linkme Egipte. Taigi dėkuoju mūsų pranešėjams, svečiams. Dėkuoju kolegiai Matijas. O dabar aptarsime kitą darbuotojas klausimą mes šiek tiek atsiliekame nuo grafiko. Dabar turėtume aptarti žmogaus teisų padėtį Svazilende, ypač moterų teisės. Ir žinoma, turėtume e, turėti omenyje tą e, e, periodišką universaliųjų teisių apžvalgą. Taigi, mes domimės temomis, kurios yra viso pasaulio žiniasklaidos taikiklyje ir akiratyje. Arabų pavasaris labai svarbi tema. Tačiau Svazilandas nėra tema, kuri taip rūpėtų pasaulio žiniasklaidai šiuo metu. Nebuvo priimta ir parlamento rezoliucija Svazilando klausimu. Be to, žmogaus teisų taryboje buvo priimta ataskaita apie žmogaus teisų padėtį Svazilende. Tas momentas? Ambassador. I will continue. <laughs> Prateskime. Dar kartą norėčiau pasveikinti Jūs atvykusi mūsų posėdį, ponia Marija. Ji yra Amnesty International programos skirtos Afrikai e, tyrėja mokslininkė ir ji yra, yra vykdo taip pat jungtinių tautų žmogaus teisų užtikrinimo misiją Svazilende. Can you explain this? English number two. It's okay? Mm-hmm. Yeah, but can you explain this? The first? No, oh, after. Introduce them. O, <clears throat> mam oh, um,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 i e, oddaję państwu głos. madame heavy floor. First? First, yeah. Okay. Thank you. Um, thank you very much. Uh, Sakė Laminė, o dabar visiškai kitai kas. Tikoju. Manau, aš pavardėjau Marie Reiner, aš atstovauju Londono sekretoriatui. Dėkuoju už galimybę kalbėti su jumis kardu su kolegomis iš Svazilendo. Aš norėčiau informuoti apie demokratijos krizę Svazilende ir taip pat apie tai, kad yra pažeidžiamo žmogaus teisės. Šita krizė yra esminė Amnesty International išreiškė susirūpinimą dėl šios antrosios demokratijos krizės per pastaruosius dešimt metų. Dabar labai svarbu užtikrinti žmogaus teises Tuo labiau, kad Svazlandas pasirašė pagrindinės tarptautinės sutartis dėl žmogaus teisų apsaugos, o dabar, kai yra šios teisės yra pažeidžiamos, nesilaikoma demokratijos ir būtent tokie veiksmai prieštarauja tų pasirašytų sutarčių nuostatoms. Be to labai svarbu e, įsteigti pastovę struktūrą, kuri galėtų stebėti ir aiškintis žmogaus teisų pažeidimus. Tačiau šitos tie pažeidimai nėra bešališkai tyriami ir išaiškinami. Dabar žmogaus teisų apsaugos e, e, vienintelė galimybė yra kreipimasis į teismus. Amnesty International viešai yra paskelbusi, kad valstybės vyriausybė ką pasakė, jog e, nušalino svarbiausius teisėjus, tokius kaip Masuko ir kitus. Ir tie įvykiai įvyko po to, kai jungtinėse tautose įvyko diskusijos dėl Svazilendo, padėties Svazilende. Dėl e, susirinkimų, žodžių laisvės, tikėjimo laisvės apribojimo mes išreiškėme savo susirūpinimą ir konstatavome, kad Svazilende tokie apribojimai jau tęsiasi visą dešimtmetį pagal konstituciją visos teisės yra užtikrinamos, tačiau jos yra nuolat pažeidinėjimos, turint omenyje galimybę e, susirinkti pagal komisijo, e, konstitucijos 25 straipsnį ir taip pat 79 straipsnį galima konstatuoti tam tikrą netitikimą, kai tokia e, susirinkimų teisė gali būti ribojama. Taip pat e, vyriausybė savo rekomendacijose numato galimybę e, e, kurti politinės partijas ir susirinkti, tačiau tuo pačiu įstatymu yra ir ribojama tokia teisė. Taip pat E, kovos su terorizmu įstatymų naudojimas siekiant apriboti pagrindinės teisės, bet to dažnai yra persekiojamos e, persekiojami e, asmenys ir varžoma jų laisvė. Taip pat yra yra neužtikrinama teisė į gyvenimą ir taip pat į e, kūno neliečiamumą. E, vyriausybė dažnai mm, naudojasi prievartą ir smurt, naudoja smurtą, maršindama demonstracijas, taip pat yra naudojamos įvairios kankinimo priemonės e, sulaikytų ir suimtų asmenų adre, atžvilgiu. Yra įvairiausių kaltinimų korčiose bylose. Valstybės institucijos pateikė atitinkamą ataskaitą, tačiau jau nėra atsis, neatsispindi nuosekli vyriausybės politinė valia išsiaiškinti nu, nusižengimus ir nubausti už juos. Taip pat e, e, teisų gynimo priemonės yra labai apribotos. Ministras pirmininkas praėjusių metų rudenį tiesiog e, prieimė sprendimą išleisti iš kalėjimo politinių teisių veikėją, kuris buvo uždarytas į kalėjimą parlamento komitete įvyko svarstymai, kuriuose buvo kalbama apie e, teisėt saugos struktūrų jėgos naudojimą. Ir galiausiai, kalbant apie diskriminaciją prieš moteris, reikėtų pasakyti, kad atitinkama kovos su tokia diskriminacija nuostata yra įstatymuose, tačiau naujoje konstitucijoje tokios nuostatos nelika ir todėl, kad neužimtumas, skurdas ir smurtas prieš moteris tiesiog yra veiksniai, kurie papildom vienas, papildom vienas kitą. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie pani Marii Reiner za tą prezentację no, swojego oglądu. Dėkoju už pristatymą. Dabar aš norėčiau kreiptis į svečius, kurie yra prisijungę prie mūsų posėdžio interneto pagalba. Kolegos iš Svazilendo, pavyzdžiui, ponė Ilgi, dabar jūs galėtumėte kalbėti ir pareikšti savo mintis, išreikšti savo mintis. Turime techninių problemų, reikia palaukti keletą minučių, nes technika neveikia. ponieważ mamy techniczne problemy Okay. Ponieważ mamy techniczne problemy, więc chcielibyśmy. Kadangi turime šiokių tokių techninių problemų, tai pirmiausiai leisime pasisakyti ES įgaliotiniui Svazilandė. Paskui pabandysime dar kartą susisiekti su Svazilandu. Taigi, ponė ambasadoriu, prašom. Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Kaip sakėte, aš esu ES patikėtinis Svazalende. Mes gavome Amnesty International pranešimą ir labai atidžiai perskaitėme. Iš esmės pritarėme šiai ataskaitai, pritarėme, kad trūksta aiškumo konstitucijoje, ypač esminiais klausimais, pavyzdžiui, dėl politinių partijų registravimo. Svazilendas ir toliau išlieka absoliutinė monarchija, kur visas galės laik, turi monarch, monarchas. Rinkiminėje sistemoje gali dalyvauti tik tai individai, tik tai asmenys, o tai nepadeda demokratijos funkcionavimui valstybėje. Dėl uh, krizės mes irgi pritarėme ir šiuo klausimu toliau kalbėsime per atnatį dialogą su Svazilendo vyriausybė. Atrodo, kad sprendimas, sprendimas lik, ir, lik ir mesgasi, bet dar yra e, labai daug klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Žmogaus teisės ginančios institucijos negali tinkamai e, dirbti E, toje šalyje, kur negalioja iki galo įstatymo viršienybė dėl moterų padėties. Pritarėme, kad dar labai daug ką reikia nuveikti lyčių lygybės rytyje, ypač e, dėl e, nuosavybės, dėl vedybų ir dėl vaikų globos. E, Kita vertus, matome šiek tiek pažangos. ES vykdo programą su jungtinių tautų e, vystimosi e, programa. E, buvo parlamento priimti įstatymai dėl smurto šeimoje, lytinių nusikaltimų. Tačiau um, santuokos kodeksas, šeimos kodeksas vis dar yra svarstomas. Jungtinė e, Europos Sąjunga turėtų peržiūrėti naująjį dokumentą, kur, kuris ruošiamas dėl moterų dalyvavimo e, visuomenėje veikloje. Kalbant apie bendra, pagrindinės teisės, mes pritarėme Amnesty International E, dėl politinių partijų ir vis, e, pilietinės visuomenės e, dalyvavimo viešame gyvenime ribojimo. Taip pat yra sunku laisvai naudotis žiniasklaida, Europo, kaip ir buvo pra, pasakyta pranešime. Europos Sąjunga dažnai kritikuoja e, Svazilendą dėl e, griežtos tvarkos ir dėl smurto naudojimo, ypač kovojant su terorizmu. Bet e, skatinamas politinis dialogas. Tačiau Bendraja prasme reikia pasakyti, kad žmogaus teisų e, organizacijų veikla yra vidutinio lygmens lygnant su kitomis šalimis Afrikoje žemiau, žemiau už Saharos. 23 e, iš 56 Afrikos šalių. Padėtis yra dar blogesnė. turint galvoje šalies finansinę ir ekonominę padėtį, e, visuomenė yra nepatenkinta. ES nesnei priemė strategiją dėl Svazilendo. Pagrindinis tikslas žmogaus teisų ir demokratijos e, srityje yra toks, kad e, Zimbabvė ir Svazilendas, kurios yra dvi paskutinės visiškai nedemokratinės valstybės, kad jos vystytųsi demokratinė linkme ir būtų pakankamai politinės ir kitokios laisvės, kad galėtų politinėme gyvenime e, dalyvauti e, piliečiai. Turime mažai laiko. 2013 metais vyks e, sekantys rinkimai, parlamento rinkimai. Jeigu turėtumėm tikslą pasiekti iki šitų metų. Kitas tikslas yra siekti lyčių lygybės visuomenėje, kur moterys kenčia nuo įvairiausių apribojimų ir jų teisės yra stipriai pažeidžiamos. Be šių dviejų didelių tikslų ES turi ir trumpalaikių tikslų Jie susiję su e, pagrindinė veikla, pagrindinė priemonėmis, e, skatinant demokratiją Svazilente. Pirmiausiai e, kovos su terorizmu, kur, kuris yra naudojamas kovoti su politiniais oponentais žmogaus teisų ir viešos administracijos komiteto stiprinimas kaip kaip stipros, stipros institucijos. Tokie būtų pagrindiniai tikslai. Ačiū. E, Ačiū ponui ambasadoriui. Gavome informacijos, kad techninės problemos panašu jau pašalintos. Right. Ask them to say something. Another word. Um.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

Dėkoju kolegoms iš Svazilendo. Dėkoju e, techniniam personalui už šią galimybę susisiekti su mūsų kolegomis pranešėjais iš Svazilendo. Atrodo, kad problemos panašios visur. Yra e, problemų susijusių su teisėsauga, su konstitucija, taip pat nepakankamai gera padėtis žmogaus teisų užtikrinimo srityje. Dabar norėčiau pakviesti padiskutuoti šią temą. Pone Gomes. Aš norėčiau padėkoti už šią iniciatyvą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms iš Svazilendo. Jūs, pirmininkė, minėjote, kad jie nupiešė tokį vaizdą, kuris parodo, kad mūsų šalyse dažnai situacija panaši, tačiau įsigilinus į konkrečią valstybę matome, kad e, problemos yra sisteminio pobūdžio ir kad teisė ir realusis gyvenimas skiriasi iš esmės demokratijos nepakankamumas, diskriminacija, moterų diskriminavimas yra labai svarbus aspektai klausydamasi kolegų ponios Reiner, žvelgdama į atsakymus, kuriuos pateigė teisingumo ministras. Man susidarė įspūdis, kad e, atsakymai yra pakankamai groteskiški. Tai matau kai kuriuose pastraipose, ypač tai, kas pasakyta apie politinės teisės. Pavyzdžiui, sakoma, kad pagal vieną konstitucijos straipsnį politinės partijos gali veikti, o kitų straipsnių yra tiesiog draudžiama numatyti kandidatus nacionaliniuose rinkimuose, kadangi į parlamentą yra renkama pagal asmenius nuopelnus. Taigi politinių partijų veikimas, jų egzistavimas yra tiesiog e, visiškai nereikalingas, netgi jeigu yra užtikrinama susirinkimų laisvė, jungimosi laisvė. Be to, iš informacijos, kurią pateikė kolegos iš Svazilendo, be to, įvertinant kitą informaciją, galima daryti išvadą, kad situacija yra labai e, sudėtinga. Um, uh, say... Taip pat turint omenyje e, živ e, susirgymus, e, tenka konstatuoti, kad e, moteris nukenčia dažniausiai. Kok... Well, uh, uh, extenuating... Atrodo, kad uh, bausmės už padarytus nusikaltimus moterų atžvilgių nėra savaime suprantamas dalykas. Bet to moteriams netaikomos, taip pat teisinė apsauga Čia šitoje konstitucinėje nuostatoje yra daug e, netitikimų, daug prieštaravimų ir be to tas nebaudžiamimas atrodo turėtų leisti ES institucijoms daryti didesnį spaudimą, kad Svazilando vyriausybė laikytųsi tų tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos ji prisėmė sutartimis. E, Ačiū, ponė Gomes. Ponas Čiolėkost yra su mumis, gal ponė ambasadoriui norėtumėte tarti žodį. Jums skiriamos penkios minutės. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Ir už tai, kad jūs, jums rūpi mūsų problemos. Pirmą kartą mes dalyvaujame tokiame forume. Tačiau, pirmininkė, mes kaip Sazilendo karalystės ambasada labai džiaugiamės, kad turime galimybę pasidalinti nuomonę apie žmogaus teisės Sazilende, taip pat apie moterų teisės. Pirmininkė, Vyriausybė e, Svazilende pateikė e, pranešimą e, Junktinių tautų tarybai Ženevoje apie žmogaus teisės Svazilende. Iš jo matyti, kaip vyriausybė stengiasi įgyveninti žmogaus teisės. Prieš mane kalbėjęs parlamentaras E, minėjo ministro pasisakymą jungtinėse tautose. Esu tikras, kad pažiūrėję į šį pasisakymą, šį pranešimą, e, jūs tikrai įvertintumėte tą faktą, kad Svazilandas stengiasi pagerinti žmogaus teisų padėtį. Žinoma, mano šalis turi labai daug problemų, labai daug iššūkių ir mes tikimės, kad šiandien šis posėdis yra galimybė pasidalinti požiūriais, užmėgsti konstruktyvų, objektyvų dialogą su partneriais, ypatingai su ES. Todėl dalyvaudami šiame posėdyje mes tiesiog norime išklausyti gerbiamų parlamentarų nuomonės, bet taip pat norėčiau pabrėžti ir savo vyriausybės nuomonę, kuri yra tokia. Svazilendas yra įsipareigojęs įgyvendinti žmogaus teisės, kaip yra numatyta konstitucijoje, nepaisant to, kad šalis išgyvena ekonominių sunkumų. Svazilandas šiuo metu išgyvena labai sunkę finansinę krizę. ji turi įtakos visai valstybės administracijai, taip pat ir žmogaus teisų įgyvendinimui. Svazilendas stengiasi įgyvendinti žmogaus teisės, bet neturi pakankamai išteklių. Ir ministras, kai pristatydamas pranešimą, pabrėžia, kad mes kaip valstybė prašo e, tarptautinės visuomenės padėti kurti nacionalinę žmogaus teisų strategiją. Mes norime e, daugiau pranešti apie savo pastangas ginti žmogaus teisės. konstitucija ir mūsų statymai atitinka tarptautinius žmogaus teisų standartus. Išklausęs ir savo tevinainių ir ES atstovo Svazilende, išklausiau visą jų pasisakymą ir Iš jų pasisakymo aišku, kad Svazilendė nėra pakankamai išteklių, nėra pakankamai pajėgumų užtikrinti, kad e, teisės aktai būtų pakankamai teisingai ir tinkamai gyvendinami, siekiant užkirsti kelią žmogus teisų pažeidimui. Mes labai džiaugiamės partnerystę su Europos Sąjunga Svazilendo karalystė labai džiaugiasi ir vertina e, tarptautinių partnerių pagalbą, ypatingai ES. Mes esame pasirengę užmėgsti dialogą su ES ir tikimės, kad mes galėsime kartu dirbti ir užtikrinti žmogaus teisų įgyvendinimą. Taigi, gerbiamas pirmininkė, norėčiau dar kartą pakartoti, kad visos ataskaitos ministro e, pranešimas ir pasisakymas yra aiškus iš jų. Tikimės, kad e, jūs e, padėti mūsų šalyje žiūrėsite per šių dokumentų, šių pasisakymų prizmę. Ačiū. Ačiū gerbiamam ambasadoriui. Ir Dabar, ponios ir ponai, reikia pastebėti, kad svarbu yra tai, ką išsakė ambasadorius, bet taip pat reikia turėti galvoje ir mūsų svečių, be kita ko, su kuriais, susi... su kuriais be kita ko susisiekėme ir internetu mintis. Ir man atrodo, kad ne viskam galima galbūt pritarti, kas buvo išsakyta, bet tai yra bent jau pirmasis žingsnis dialogo link. Tas dialogas uh, turi vykti. Puiku, kad dialogas užsimesgė būtent čia, žmogaus teisų pakomitetyje. Žmogaus teisės, žmogaus teisų padėtis Svazilende yra šiandieną mūsų nagrinėjamas klausimas. Ir jeigu pažiūrėsime į tai, kas buvo pasakyta dėl Svazilendo, tai palyginti labai nedaug išgirdom apie žmogaus teisės, nors žmogaus teisų gynimas yra vienas didesnių prioritetų Europos Sąjungai. Vos prieš valandą aptarėme strategijos dėl žmogaus teisų padėties gerinimo klausimą. Dar daug tikrai reikia nuveikti santykiuose tarp ES ir Svazilendo. Ir manau, kad ši diskusija bent šiek tiek prisidėjo prie to, kad vyriausybės būtų paragintos daugiau daryti, keisti daugiau negu kad buvo daroma ir keičiama iki šiol. Pas mus šiandieną viešėjo ambasadorius, atsakingas už es ryšius su Svazilendu. Ačiū taip pat ir mūsų kitiems kalbėtojams, svečiams iš Svazilendo, su kuriais susisiekėme internetu. Labai įdomu buvo girdėti tiek daug įdomios informacijos ir dabar baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės punktą, pereiname prie kito. Tai yra dešimtasis darbo tvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis su delegacijos ryšiams su Korejos e, pusėsaliu pirmininku Kristijanu Eileriu dėl delegacijos vizito į Šiaurės ir Pietų Koreją 2011 m. spalio 28 lapkričio 5 dienomis. Delegacija vyko tiek į Šiaurės, tiek į Pietų Koreją, susitiko su abiejų šalių atstovais ir mūsų pakomitetis jau ilgą laiką nagrinėja žmogaus teisų padėties Šiaurės Korejoje klausimą. Prisiminkime vien tik mūsų susitikimą balandžio mėnesį, kai susitikome su ponu Shingdong Huk, kuris e, kalėjo Šiaurės Korejoje esančiame lageryje, taip pat buvome susitikę ir su kitu Šiaurės su kitu svečiu, kuris JAV užsienio reikalų ministerijoje atsakingas už ryšius su Šiaurės Koreja. 2010 m. Liepos mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija dėl padėties Šiaurės Korejoje ir jungtinės tautos buvo paragintos įsteigti tyrimo grupę, tyrimo komisiją, o Šiaurės Korejos vyriausybė buvo pasmerkta dėl jos vykdomų žmogaus teisų pažeidimų. Barbara Lochbilė vadovavo tarp parlamentiniai delegacijai dėl žmogaus teisų padėties šioje šalyje gerinimo ir labai daug dėmesio skiria tam, kad būtų gilinami ryšiai su šia šalimi. Pirmi, ponas Kristianas Eileris dabar tars žodį, galbūt galėtumėte papasakoti apie savo vizitą į Šiaurės ir Pietų Koreją. Pone Eileri, prašom. Dėkuoju už pakvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Jeigu leisite, kalbėsiu vokiečių kalba. Dabar norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą delegacijoje, delegacijos atstovų bendradarbiavimą ir teisės komitu labai svarbu uh, užsienio politikos klausimais ir uh, ypatingais klausimais susijusiais su žmogaus teisėmis bendradarbiauti su atitinkamais komitetais ir taip pat su, um, betrifft, um... su išorės veiksmų tarnybos atstovais. Aš nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau turėčiau pasakyti, kad tai buvo mūsų trečiasis bandymas nuvykti į Šiaurės Koreją pirmi du bandymai nepasiteisino, kadangi po to, kai buvo atliktas išpolis prieš pietų Korejos fregatą ir taip pat, kai įvyko nesusipratimai pasienyje, mes atsisakėme vykti į Šiaurės Koreją. Taigi trečias kartas nemelavo. kiekviena e, Europos parlamento delegacija nuvykusi į Šiaurės Koreją visada paminė žmogaus teisų klausimą. Mes tai padarėme taip pat. Jūs puikiai suprantate, kad nesitikime ir negavome tiesioginio atsakymo iš Šiaurės Korejos pusės, tačiau netiesiogiai galėjome suprasti, kad Pietų Koreja yra pasirengusi pradėti dialogą mūsų manimų buvo labai svarbu turėti galimybę aplankyti ES įgyvendamus projektus. Šiaurės Koregijoje turėjo labai svarbus yra apsirūpinimo maisto produktais klausimas. Tačiau mes susidūrime su tokia žmogaus teisų padėtimi, kuri ko gero nesusiklosti jokioje kitoje valstybėje. Dabar Šiaurės Korejoje yra derliaus nuėmimo metas, nors derlius yra visiškai menkas ir visur kaimuose matysite lozunkus, kad Šiaurės Koreja e, kitais metais švesdama š... Kim ir Suno šimto metų jubiliejų yra pasiruošusi valgyti mažiau, e, nedaugiau kaip du kartus per dieną. Taigi e, e, situacija negali apie, būti apibūdinama kaip atskirų žmogaus teisių pažeidimo atvejai labai svarbu pasakyti, kad valdžios režimo dalymas maistas yra viena iš valdymo priemonių. Taigi e, situacija yra labai sudėtinga, nepakartojama, kadangi e, maisto nepakanka ir režimas ruoždamasis kitų metų jubiliejui, e, šventėjai tiesiog e, šiuo metu taupo maisto išteklius, norėdamas parodyti, kad kitais metais situacija pagerėjo. Kartais netgi uh, gyventojai yra raginami valgyti nedaugiau kaip du kartus per dieną, o tai yra tiesioginis kesinimasis į gyventojų kasdienį gyvenimą. Kita tema, kurią mes domėjomės, tai buvo politinių kalinių klausimas. Mes suderinę savo veiksmus su kolegomis pietų Korejoje. E, e, paminėjome ponios Šim likimo klausimą. Mes turime karčios patirties kai kuriuose valstybėse, domėdamiesi žmogais teisų klausimais, vis dėlto apsisprendėme paminėti konkretų atvejį, konkretoje čia bylą, norėjome tiesiog išpešti iš, iš Šiaurės Korejos, ar ji bent vienu atveju yra pasirengusi pateikti konkretų atsakymą. Todėl mes nepaminėjome apskritai žmogaus teisų klausimų, bet nusprendėme tiesiog kalbėti apie galimą paramą apsirūpinant maisto produktais ir taip pat e, galvojame apie. Dem Fall, äh, den wir dort vorgetragen haben. Warum das? Ähm, ich glaube. Apie atstovybės įsteigimą Briuselyje. Taip mes supratome, kad e, bendras žmogaus teisų problemos konstatavimas net neša jokių rezultatų. Ir todėl, mano manimu, klausimas, ar reikėtų padidinti pagalbą apsirūpinant maisto produktais, visada priklausys nuo to, ar bus atsakoma į kitus klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, ar Šiaurės Koreja pradės dialogo žmogaus teisų klausimais. Aš žinau, kad komitetas rengėsi priimti rezoliuciją šiuo klausimu, tačiau kita vertus reikėtų apsispręsti, ar abstrakčiai reikėtų formuluoti šitą klausimą temą, šitą klausimą, ar tiesiog pateikti konkrečius pavyzdžius, kadangi e, režimas labai jautriai reaguoja į bet kokią kritiką ir todėl reikėtų, ko gero, bent konkrečiais pavyzdžiais raginti Šiaurės Koreją žengti žingsnį ar parodyti kokius nors ženklus Žinoma, ir taip pat reikėtų numatyti, kad parama galima tik tai sprendžiant, galima tik tai sprendžius tam tikrus politinius klausimus. Ir žinoma, reikėtų paminėti ir ambasados atsovybės atsidarimo Bruselėje galimybę. Kitas klausimas susijęs išeinantis už politinių kalinių temos ribų. Mes pabandėme paklausti, kokia ES projekto tesinio galimybė. Viena pašnekovė buvo pasirengusi tiesiog pulti ant žemės e, dėl to, kad negali pateikti konkretaus atsakymo, kadangi jinai tiesiog e, yra atsidavusi savo vadui Kimirsenui. Ir po to mes matėme gatvėje moterį, kuri tiesiog uh, gulėjo veidų ant e, link, link žemės, link grindinio ir tiesiog laukė, kol mūsų kolona pravažiuos pro šalį. Taigi nenorėčiau perdėti, bet vis dėlto norėčiau pasakyti, kad nors mano tėvas buvo politinis karinys VDR, vis dėlto aš negaliu patikėti, kad apskritai režimas ir taip įsišaknyjas į žmonių e, esmę. Kitas dalykas - apsirūpinimas maisto produktais turėtų būti suprantamas, kad viena iš e, pagrindinių žmogaus teisių. Kita vertus, maisto produktai arba elektros energija yra naudojami kaip priemonė valdyti gyventojus, nes dažnai elektra yra išjungiama ir tai yra veiksmai, kurie išeina už to individualaus e, persekimo ribų. Tiesiog e, gyventojai yra laikomi valdžios įkaitais. Taip pat e, reikėtų pasakyti, kad mūsų uh, galimybės e, turėti kontaktų su visuomenės atstovais buvo ribotos. Rengiantis iškilmėms kitais metais, žinoma, labai svarbu buvo tiesiog pralaužti tą politinės izolacijos sieną ir mes pabandėme apsilankyti Pienjane turguje, privačiuose tur, turgeliuose. Moteris naš, naktį pasišviesdamos prožektoriais tiesiog pardavinėja savo o, prekes. Taip, galima įsivaizduoti tokius turkus Tačiau taip pat reikėtų pasakyti, kad kilogramas pomidorų kainuoja tokiame turguje tris kartus daugiau negu e, mėnesio pajamos. Tačiau Šiaurės Korejos visuomenėje yra tiesiog įsišaknyjusios privilegijos maisto produktų paskirti kirstimas. Tiesiog tradicija yra tokia, kaip 17 e, amžiaus Europoje, kai kaime tiesiog buvo nacionalizuojami maisto produktai, kad būtų galima e, skirstant nubausti vieną ar kitą bendruomenės narį. Taigi taip e, baudžiant yra įgyvendinama labai griežta režimo kontrolė. Kitas pavyzdys Šiaurės Korejos būtuose viena siena turi būti palikta laisva portretams su o, o, vadovų atvaizdais ir, žinoma, yra numatytos bausmės už tai, jeigu kilus gaisrui nėra išgelbstimi šitie e, atvaizdai ir tada, žinoma, griežtai baudžiama. Tai pavyzdžiai, kurie tiesiog netelpa į mūsų patyrimo kontekstą. Todėl tai skatina ir toliau reikalauti dialogo žmogaus teisų užtikrinimo klausimu. Aš manyčiau, kad parlamentas galvodamas apie deklaraciją žmogaus teisų klausimų turėtų e, rengtis, rengti ją 2012 metais, būtent atsižvelgiant į tas minėtas iškilmes Šiaurės Korejoje. Kaip ir anksčiau komitete rengdami deklaraciją dėl laisvos prekybos sutarties, lygiai taip pat turėtume e, tokią deklaraciją pasiimti į savo kitą kelionę į Pienjanį. E, svarbu, kad tarp delegacijos ir teisės komiteto būtų užtikrintas atitinkamas ryšys. Informat. Ačiū. E, Pone Eileri, buvo tikrai labai įdomu visko klausytis, bet situacija tikrai labai keista, tikriausiai galim pasakyti. Ir dabar Suteiksiu žodį ponai Brans. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Mums kelia labai dėlį nerima žmogaus teisų padėtis Šiaurės Korejoje. Ten plačiai naudojami kankinimai, e, darbo koncentracijos stovyklos, E, mirties bausmė labai griežtai ribojama, minties, religijos, susibūrimų laisvė ir visuomenė visiškai negali dalyvauti jokiose, jokioje viešoje veikloje, visuomeninėje veikloje, e, taip pat humanitarinė ir maisto, e, maisto situacija yra labai kelinti nerima reikia kažko imtis DPRK ir tarptautiniu lygiu ir, ir dvišalių lygiu su Šiaurės Koreja. Tai jungtinių tautų kontekste trečiasis komitetas jungtinių tautų praeitą savaitę priėmė rezoliuciją kurioje buvo e, atkreipiamas dėmesys į humanitarinę padėtį e, Šiaurės Korejoje. Tai jau šeštas kartas, kai paskelbiama tokia rezoliucija. Ji buvo priimta didesnė dauguma negu pernai 112 valstybių balsavo už šią rezoliuciją. Taip pat mes aktyviai remiame jungtinių tautų specialųjį pranešėją, kuris buvo paskirtas 2004 e, metų dirbti e, su Šiaurės Koreja ir mes prašome, reikalaujame iš Šiaurės Korejos leisti šiam asmeniui atvažiuoti į Šiaurės Koreją. Taip pat prašome, kad Šiaurės Koreja atkreiptų dėmesį į, į daugiau e, nei šimtą rekomendacijų, kurios buvo paskelbtos jungtinių tautų. Bet e, Šiaurės Koreja e, aiškiai atmetė visas rekomendacijas. Dvišalių lygmenių kiekvienais metais vyksta politinis dialogas su Šiaurės Koreja. Mes pabrėžiame, kad reikia atnaujinti dvišalės dėrybas dėl žmogaus teisų padėties. 2000 metais vyko dėrybos, bet Šiaurės Koreja pasijuto išduota ES, nes ES stojo jungtinių tautų pusėn ir tos dėrybos buvo nutrauktos. Su e, kinais mes kalbame apie Šiaurės Korejos pabėgėlius, bet e, Kinija nenori pradėti e, aiškių diskusijų šiuo klausimu. Ji tiesiog pareiškia, kad e, Šiaurės Korejos pabėgėlis e, elgiamasi pagal tarptautinę teisę. Ponas Eiler jau kalbėjo apie bendrą padėtį. Norėčiau priminti, kad Liepos mėnesį ES nusprendė e, skirti 10 milijonų eurų paramos pasaulio, pasaulio maisto organizacijai. Na, jau dešimt metų mes e, esame užmesgę diplomatinius santykius su Šiaurės Koreja, bet e, mes ambasadoriaus dar nesulaukėme. Jeigu būtų apsakyta ambasadoriais, tai tikrai būtų didelė pažanga, ypač dėl atominių klausimų, e, bet taip pat ir, dėl, ir žmogaus teisų klausimais. Ačiū. Ačiū, gerbiamas ambasadoriu. Pone Gomes. Devintame dešimtmetyje buvo daug kalbama apie Japonijos piliečius, kurie buvo pagrobti iš Šiaurės Korejos, e, įtraukti į tą sistemą, kad jie būtų e, šnipai. Tada aš to netikėjau, maniau, kad japonai tokią propagandą vykdo, bet vėliau teko patikėti, nes Šiaurės Koreja tai patvirtino. Prie Japonijos sienos buvo tiesiog um, įtraukiami Japonijos piliečiai, kad jie dirbtų kaip, kaip, kaip šnipai, kaip, kaip žvalgybos agentai. Tai yra tiesiog beprotiškas režimas. Tai ką ponas Eiler pasakojo, apie tą ponę. Tai yra pažeminantis dalykai. Šitas režimas visiškai nekreipia dėmesio į žmogaus orumą. Su, suprantu, mums reikia mm, ieškoti būdų, užmėgsti dialogą, mm, užduoti klausimus, bet šitas režimas neišsilaikytų, jeigu jo nepalaikytų Kinija, Kinijos režimas. Suprantu, kad e, Kinijoje žmogaus teisų problemų yra, bet negalima jų lyginti su to baisiu požiūriu į žmogaus teisės, kuris, kuris pastebimas Šiaurės Korejoje. Bet mums reikia šiek ateity, mums reikia kitaip kalbėti su kinais. Žinau, paskutinė mūsų rezoliucija yra apie tai kalbama ir taip pat nepamiršau, ką sakė išorės veiksmų tarnybos atstovas. E, kinai nenori apie tai kalbėti, bet mes neturime leisti Kinijai vengti šitos temos. Kinija yra kaiminė, kaiminė, kuri palaiko šitą baisų režimą. Taigi Kinija turi suprasti, kad Kinijai tai nenaudinga, Kinijos žmonėm tai nenaudinga. Nenaudinga palaikyti tokį žvėrišką režimą. Reikia dažniau kelti šitą klausimą, griežčiau kelti šitą klausimą, kalbant su Kinija. Bet taip pat ir viešuose debatuose apie žmogaus teisės. Dziękuję pani, bardzo pani poseł. Ačiū, ponia Gomes. Ponia Ilerė, dabar prašom. Manau, turint galvoje visą patirtį, delegacija gali pasakyti, kad teks tikriausiai tą, kad ir absurdišką dialogą toliau taip tęsti. Reikia galvoti labai mažais žingsneliais apie viską, nors problema aišku yra milžiniška. Tarkime, parama maisto programai tai yra iš esmės nepolitinė, nepolitinė programa. Ir gali būti įvairių iš ankstinių tam sąlygų, bet aš manau, kad vis tiek yra šiek tiek veiksmų laisvės. Ir ekonomikos ar ūkio reikalų generalinio direktorato reakcija į tai yra, manyčiau, lik mūsų diplomatinis žingsnis, bandant nus, nusisukti nuo tos izolacijos. Nes vis tiek ta diplomatinė izolacija vyko, tad Šiaurės Koreja tikrai labai išmintingai pasielgė tą prasme. Ir pagal apibriežti tokia parama juk nėra politinio pabudžio parama. Didžieko atstovas sakė, jog pasisakoma už maisto programą ar paramą maisto programoms, bet mes galvotume, kad ko gero būtų galima sušvelninti problemą, bet e, maistas yra E, surankamas jau kitiems metams ir kai kas susiję ir su parlamento biudžetiniais įgaliojimais. Ir tai gal galima būtų vadinti nebūtinai politinę iš ankstinę sąlygą būtiną, bet humanitarinę, pavyzdžiui, mes adresuojame tą paramą mažumoms, politinėms mažumoms ir galėtumėm bent jau reikalauti, kad Šiaurės Koreja pasirašytų konvenciją dėl mm, negalios, dėl, dėl žmonių su e, negale ir tada būtų galima gal skirti paramą remiantis tuo. Galėtumėm argumentuoti tuo, kad jeigu skatiname maisto paramos programas specifinėms grupėms, tai Šiaurės Koreja turėtų atitinkamą žingsnį žengti. Bet situacija labai sudėtinga, nes e, teikiame paramą srityje, kuri nėra politikos e, kontekstas iš principo. Bet nepaisant to, neturėtumėm pamiršti visų kitų susijusių dalykų reikėtų laviruoti kažkur tarp Jungtinių tautų konvencijos dėl žmonių su negale ir kitų dalykų. Dėl ko taip sakau? Dėl to, kad nepamatysite Šiaurės Korejoje neįgalių žmonių. Nepamatysite ir aišku, matau visuokise klausimą, kur jie. O atsakymas tikrai labai bauginantis ir galbūt net nelabai galima būtų pavadinti tai atsakymu. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse anksčiau, esant tam tikriems režimams, taip pat buvo taip, kad neįgalus žmogus yra um, didžiulis siaubas, um, kuris um, neva neegzistuoja. Ir panašu, kad būtent taip yra ir Šiaurės Korejoje, nes vien pats faktas, kad yra neįgalių žmonių, išeina už um, ideologijos um, ribų, ideologijos, kuria yra vadovaujamas iš Šiaurės Korejoje. Ir iš karto pereinu prie tos minties, kad norint teikti humanitarnę pagalba būtų labai sunku tai gyvendinti, bet bent jau galėtumėm kiekvieną daromą savo žingsnį maisto programos kontekste susijęti su žingsniais daromais, pavyzdžiui, jungtinių tautų konvencijos pasirašymo kontekste. Nes tai techninė prasme nebūtų politinis žingsnis. Ačiū, ponė pirmininkė. gerbiami kolegos, joks autoritarinis režimas nepripažįsta žmogaus teisų ir tai, ką sakė ponas Eileris, yra tik puikus viso to įrodymas. Jeigu pažvelgsime į salę, pamatysime, kad nėra nieko čia pas mus, kas galėtų atsakyti į keltus klausimus. Ir be abejo, kitais metais bus didžiulis įvykis e, šimto metų didžiojo vado um, gimimo metnės ir žiūrėsime, kas vyks toje šalyje. Toliau. Niekuomet nepamiršiu savo pirmojo įspūdžio, kurį susidariau po pasikeitimo Albanijoje, kai lėktuvas nusileido Tiranoje. Pirmiausia, ką pastebėjau ir kas man padarė įspūdį, buvo kupolas. Didžiulis kupolas iki pat pakrantės. Ir kai paklausiau, kiek tokių gynybinių, kupolų gynybinių sienų yra, sakė, kad daugybė. Ten buvo daugybė tokių bunkerių ir vos ne kiekviena šeima kas savaitę užsiregistruodavo tame bunkeryje, pasitikrindavo, kokia yra padėtis ir tai paveikdavo žmonės, jie privalėdavo rūpintis tais bunkeriais, e, tai viena, bet ir tai ta, dėkdavo tam tikrą požiūrį visuomenės kontroliavimo ir įtakos darimo, jei požiūrį dėkdavo norėta šimtų procentų kontroliuoti žmonės O grūbus žmogaus teisų pažeidimai Šiaurės Korejoje buvo, yra ir egzistuos taip pat ir ateityje. Tai, ką ką tik girdėjome, taip pat ir mintis išsakytas jungtinių tautų veiklos kontekste apie badą Šiaurės Korejoje, buvo paminėta, jog tikrai nėra jokios pagarbos žmogaus teisėms Šiaurės Korejoje. Delegacijos ryšiams su Korejos pusėsariu pirmininkas viešėjo šioje šalyje ir pateikė mums ataskaitą apie tai, ką patyrė ten. Ir tikėkime, kad bent šiokia tokia vilties kibirkštis yra kad e, santykiai tarp ES ir Šiaurės Korejos pajudės iš mirties taško. Bent jau galbūt pavyks išspręsti kai kurias problemas, kaip kad, pavyzdžiui, bado problemą. Kaip jau sakiau, totalitarinės sistemos nepripažįsta teisinės valstybės principų, vadinasi, čia nėra vietos oriam žmogaus gyvenimui. ir tikrai ilgai jau kalbame šiuo klausimu. Dėkoju visiems ir tikiuosi, kad ir būsimuose savo posėdžiuose dar turėsime progų aptarti žmogaus teisų klausimus šiame regione ir ypač Šiaurės Korejoje. Ir būtinai, manau, su jumis dar galėsime čia susitikti. O dabar pereinu prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra informaciją apie žmogaus teisų padėtį Gvinėjoje, konkrečiau Konakryje. Przypominacie Państwo, że. Tikriausiai pamenate, kad 2008 metais Gvinėjoje Konakryje įvyko pučas 156 žmonės žuvo ir 2009 metais ir labai daug moterų ir mergaičių buvo išprievartauta. Iš karto po to karinio pučio perinamoji vyriausybė rengėsi iš karto rinkimams. Praėjusiais metais misija stebėjimo E, vyko į šią šalį, jai vadovavo grafas Aleksandras Lamstorfas, kuris šiandieną mūsų posėdėje negalėjo dalyvauti, nes e, yra vienos oficialios delegacijos į New Yorką išvykusios narys, jis yra išvykęs į vizitą jungtinės tautas ir buvo sakyta, jog svarbu užtikrinti tai, kad e, visos gynėjos institucijos, naujasis prezidentas ir kitos suinteresuotosios pusės siektų taikaus sprendimo šalyje ir siektų demokratinio teisėtumo. Parlamento rinkimai turėtų būti suorganizuoti kiek įmanoma greičiau, tai yra labai svarbu. Rinkimai numatyti kol kas gruodžiui, situacija labai įtempta ir šiandieną su mumis yra svečias, ponas Florencijla Gil, Tarptautinės federacijos kovančios žmogaus teisės direktorius Ir ši organizacija rugsėjai pateikė ataskaitą dėl žmogaus teisų gynėjo. Prašom, ponė direktorių, jums žodis. Euh, mesdames et messieurs les députés, je vous remercie. Uh... Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Savo pasisakymę norėčiau pabrėžti, kad reikia kovoti su nebaudžiamumu. E, teisinės valstybės stiprinimas yra pagrindinis tikslas. Aš dėkoju už jūsų pakvietimą ir už galimybę kalbėti aukų ir nukentėjusiųjų vardu. Po žudinių buvo tapo aišku, kad Gvinėjoje reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti ats, atsakomybę. Kas... Afekti, preuve en est, que... 37 metų pilietis buvo kankinamas ir galų gale nužudytas. Ir tokių atvejų yra labai daug. Daug žmonių po kankinimų miršta. Rugsėjo 21 dieną karinės pajėgos tiesiog imasi brutalių veiksmų, buvo suimta daugybė žmonių, dešimtis žmonių ir moterų buvo išprievartauta. Ir visa tai buvo daroma prezidento įsako vardu. Žmogaus teisų organizacija CDH rūpinosi nukentėjusiais šitų žudinių e, aukomis. ES atstovai taip pat pasisakė už tai, kad būtina užkirsti kelią tokiai Gvinėjos vyriausybės vykdomai politikai reikalavo laisvų rinkimų, taip pat nepriklausomų teismų ir taip pat ragino atlyginti aukoms už jų patirtas kraudas. FDH taip pat atstovavo aukų interesams teismuose ir dabar yra tikimasi, kad ta teismų karuselė pajudės. Tačiau atrodo, kad režimas nepripažįsta jokių nusikaltelių, jie ir toliau yra nebaudžiami. Tačiau e, taip pat reikia suprasti, kad vien šūkiais nieko nebus pasiekta. Žmogaus teisių pažeidimai tęsiasi ir uh, turint omenyje ir tai, kad nusikalteliai yra laisvėje ir jiems apskritai netaikoma jokia uh, bausmė. 2012 metų pirmajame pusmetyje vyks rinkimai į parlamentą. Tai numato perinamasis laikotarpis, tačiau vis dėlto FDH, FIDH organizacija atkreipė dėmesį į tai, kad šitos žudynės turi simbolinę reikšmę visai Afrikai. Reikia dabar apsispręsti Gvinėjoje, ar bus toliau toleruojamas režimas, ar tiesiog bus atsiskaityta su diktatūra. Tarptautinis tribunolas gali būti, gali imtis atitinkamų veiksmų kitos tarptautinės organizacijos, kaip ten bebūtų, labai svarbu atsargiai bendradarbiauti su Gvinėjos vyriausybės atstovais, e, Tarptautinės organizacijos reikalauja, kad būtų išaiškinti nusikaltimai, tačiau kita vertus nenori sugriežtinti režimo ir taip pat nenori, kad aukos apskritai būtų nutildytos visam laikui. Reikia užkirsti kelią nebaudžiamumui šioje valstybėje ir numatyti baudžiamąją atsakomybę nusikaltėliais tėliams. Žiniasklaidoje yra pareikšta įvairiausių nuomonių, yra raginama nutraukti šitą tylą ir galų gale pasiekti tiesos ir teisingumo. Taip pat šalies prezidentas pasakė, kad susitaikymas yra vienas iš svarbiausių tikslų, bet kita vertus reikėtų uh, numatyti galimybę aukoms duoti parodymus teisme ir užtikrinti, kad tokie įvykiai ateityje nepasikartotų. Aš... Euh, euh, Taip pat yra numatyta teikti politinę ir techninę pagalbą siekiant paspartinti susitaikymo procesą. Ir žinoma, šitas procesas turėtų būti ne tik susitaikymo aktas, bet ir jis turėtų atversti naują puslapį šios šalies, šalies istorijoje. Gerbimas pirmininkė, aš tikiuosi, kad jūs išreikšite e, paramą tai komisijai, kuri e, siūlo pasiūlymus, kaip sukurti demokratinę valstybę Gvinėjoje. Ir aš tikiuosi, kad e, šioje programoje galės dalyvauti ir e, aukų artimieji, ir kad jie galės atvykti į Bruselį, į Hagą. Ir žinoma, tikiuosi, kad jiems bus e, suteikta reikalinga pagalba. Aš dėkuoju Jums už galimybę kalbėti Jūsų pakomitetėje ir žinoma, išlieka labai daug temų, kurias reikės e, spręsti ateityje, jos yra labai sudėtingos. be e, teisinių temų, teisingumo aspektų susidurime ir su etikos klausimais. Labai svarbu ne tik tai sutaikyti piliečius tarpusavyje, bet ir sutaikyti valstybę, vyriausybę su jos piliečiais. Florent Žel, e, Proszę Państwa, chciałbym zaprosić teraz do zabrania głosu. Dėkuoju. Dabar norėčiau suteikti žodį. Filip Vandam. Esi Vandam. Ponui Filip Vandam. Euh, euh, Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti Mažai ką galime pridėti. Turėjo to, ką tik išgirdome. Mes nusprendėme palaikyti teisinės pagalbos sistemą, programą. Jis skirta rugsėjo 28 dienos aukoms. Manau, tai yra Europos parlamento vaidmuo kreiptis į Gvinėjos vyriausybę, kad būtų ištirti rugsėjo 28 įvykiai demokratijos įstatymo viršinybės atstatymas mums ES yra labai brangus Todėl turėtumėm palaikyti šitą, paremti šitą programą, kuris skirta teisiniai sistemai, te, teisiniai pagalbai. Yra tikrai labai rimtų problemų ir viena iš tų problemos dalių yra nedisciplinuota kariuomenė. Be to, kalbant šiuo labai jautriu klausimu, manytume, kad ES delegacija turi būti ypatingai diskretiška, ypatingai atsargi. Šitas tyrimas turėtų vykti vietoje, taip būtų efektyviau ir būtų naudingiau, jeigu tuo pačiu metu mes išliktumėm labai diskretiški uždari, be vieš, vieš, viešos, viešo spaudimo. Nes jeigu šalies vyriausybės spaus ir visuomenė nuomonė, visuomenės nuomonė, tai tik tai didės įtampa ir bus daug sunkiau vykdyti patį tyrimą. Aš palaikau ryšių su tarptautiniu baudžiamoju teismu jis stebi padėtį ir prieš tris savaitės parengė ataskaitą. Iš tikrųjų pažangos yra, sprendžiant iš apklausų. Ir manau, kad 2012 metais kažkada visgi išmuš tiesos valanda ir mes pamatysime, kad teisė tvarka, teisė sauga jau bus įgali toliau tęsti šį tyrimą ir e, patraukti baudžiamojo atsakomybę tos žmonės, kurie yra kalti, bet vis dar e, toliau dirba, eina savo pareigas. Taigi mes turime labai atsargiai daryti spaudimą. Kita vert, tuo pačiu metu e, tarptautinis baudžiamasis teismas stebės padėti ir reikės priimti sprendimą jeigu nebus politinės valios šioje šalyje imtis tokių veiksmų, reikės mums kažką daryti, priimti sprendimą. O dabar mes kasdieną stebime padėti gynėjoje. Nevidzę innych zgłoszeń. E, ja myślę, że... Dėkuoju kolegui Vandam. Praėjus dviems metams nuo žudinių ir likus vieniems metams iki rinkimų prezidento e, priešininkams pavyko šiek tiek pagerinti situaciją e, Gvinėjoje. Kolega Vandam savo kalboje minėjo, kad pirmieji žingsniai yra daug žadantys, siekiant surasti ir nuteisti šitų žudinių kaltininkus. Tai būtų labai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti teisingumą. Taip pat reikia tikėtis, kad šioje šalyje artimiausių metų bus įmanomi atviri politiniai debatai, diskusijos. Mūsų komitetas pritarė nuomoniai, kad reikia dėti pastangų, kad situacija po 2009 metų į dramatiškų įvykių iš esmės pasikeitų, pasikeistų. Ir aš manau, kad mes ir ateityje kreipsime dėmesį šiai temai. Kolega Vandam, jūs norite kažką pridurti? Merci, en fait, pour rebondir sur euh, vos conclusions. Ačiū. Aš tik sureaguosiu jūsų išvadas, ponė pirmininkė. Pabrėšiu dar porą dalykų. Viena vertus, tie asmenys, kurie ataskaitoje yra įvardyti kaip išpolio dalyviai, yra asmenys, kurie vis dar yra režime ir ir, ir vengia bendradarbiauti. Jie vykdo vis dar tam tikras funkcijas, turi nemažai valdžios įgaliojimų ir kol taip yra, tol su jais negalėsime bendradarbiauti, nes e, antraip tai prieštarautų šiaip jau gana nuosekliai ES ir jos valstybių narių politikai šioje srityje. Taip pat man susidarė įspūdis, lyg buvo kalbėta apie tai, kaip lietai vyksta visas procesas. Tad noriu akcentuoti tai, kad nuo tada, kai naujasis prezidentas perėmė valdžią, net jeigu ir šiokių tokių nukreipimų nuo kurso būta, vis dėlto galima užfiksuoti, pastebėti tą valią, užtikrinti tam tikrą pagarbą kai kuriems teisiniams procesams ar apskritai teisės sistemos pamatams. Balandžio 3 ir taip pat rugsėjo 27 dieną vyko susirėmimai. Reikia pasakyti, kad bent jau tada armija nebuvo išsiusta malšinti protestų ir dėl to tikimės, kad e, įvykiai vis dėlto vertinti neteigiamai, bent jau Iš dalies ačiū. Pone Vironžel, ačiū Jums, ačiū ambasadoriui. Ir dabar ir baigiame nagrinėti 11 darbo atvarkės punktą informaciją apie žmogaus teisų padėtį Gvinėjoje, Konakryje. Ir dar reikia pasakyti, kad šiandieną skiriame dėmesio įvairioms temoms, bet jas visas kai kas vienyje. Pietryčių Aziją, vakarų Papuą, kalbėjome apie Birmą, apie Egiptą, apie Svazilendą, apie Šiaurės Koreją ir taip pat apie Gvinėją Konakry. Ir visais atvejais susidurėm su ta pačia problema, tai yra žmogaus teisų problem, padėtis prasta ir laisvė pribojimas, bet tuo pat metu išvelgėme gal išskyrus tik Šiaurės Korejoje tam tikras pažangos užuomasgas. Matome, kad einama demokratijos link, geresnio žmogaus teisų užtikrinimo link. Ir tai yra svarbu pažymėti. Turint galvoje tai, kas vyko praeitįje, Labai džiugu, kad e, pamažu yra įvardyjami kalti asmenys tose šalise ir tai, manau, aiškiai matyti, panagrinėjus mūsų šios dienos darbo tvarkės klausimus. Ačiū visiems už kantrybę, kad išbuvote iki pat posėdžio pabaigos. Posėdis buvo ilgas. Ačiū ir sekretoriatui už pasirengimą posėdžiui. Ačiū taip pat ir poniai Gomeš, kuri taip aktyviai ir ilgai dalyvavo posėdyje. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams. Be abejo, susidūrėme ir su techninėmis problemomis, bet to kartais neišvengsi. Kitas mūsų posėdis vyks Briuselėje gruodžio 5 dieną. Posėdis baigtas. Gero vakaro.